Okay. So, ja, ja. Dear colleagues, may I ask you to take your seats? Kolegos, prašau jūsų sėsti. Ich, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Noriu visus nuoširdžiai pasveikinti susirinkusius pirmą naujų metų darbo dieną jokio valstybės perversmo nesurengiau ir neužgrobiau pirmininkės kėdės, dėja ji susirgo. Mm, tačiau nepaisant to, dar tikisi šiandien vakarė atvykti į Briuselį ir galbūt pusę septintos dalyvauti koordinatorių posėdėje, tačiau dabar e, negali atvykti. Taigi linkime pasveikti už akių, o jums visiems e, linkiu sėkmės ir sveikatos naujaisiais metais. E, tikiuosi tolesnio gero bendradarbiavimo ekonomikos komitete. Taip pat tikiuosi, kad šių metų eigoje mes pasieksime juntamos pažangos kovojant su krize, nes jau prieš metus galvojame, kad esame toliau pažengę, nei iš tikrųjų esame pažengę ir jeigu toliau e, taip lietai judėsime į priekį, tai užsibrėžtų tikslų neįgyvendinsime. Manau, kad e, veikiau mūsų pozicijos pasaulyme kontekste susilpnės, jeigu nesimsime ryštingesnių e, veiksmų. Ne, Kadangi pirmininkės pranešimų nėra, tai iš karto pradėkime svarstyti pirmąjį darbo atvarkės punktą, tai yra bendra finansinių sandorių mokesčio sistema. Dar sekretariatas man priminė, kad reikia patvirtinti darbo tvarkę, kadangi niekas neprieštaravo, nesiūlė keisti darbo tvarkės, tai tikiuosi, kad e, darbo tvarkiai pritarėme, galime patvirtinti. Taigi pirmasis darbo tvarkės punktas, kuris e, yra e, darbo tvarkė nurodytas trečiuoju numeriu. Jo tema bendra finansinių sandorių mokesčio sistema. Kolegė e, Ani Podimata yra pranešėja. Socialdemokratų frakcijos ką tik įžengė pro e, duris, kadangi jau prieš kurį laiką ji davė interviu šalia šios e, posėdžių salės. Tikiuosi, kad interviu pavyko ir kad dabar tu galėsi pristatyti savo mintis dėl finansinių sandarių mokesčių sistemos. Dar Žampol e, Gozės nori pasisakyti. Čia noriu e, pasveikinti posėdžio pirmininką ir mūsų frakcijos vardu noriu pranešti, kad netekome dviejų kolegų dėl to, kad jie e, tapo Ispanijos vyriausybės nariais. Kolega Margajo tapo užsienio reikalų ministru, o Mendes Devygo tapo Europos reikalų valstybės sekretoriumi. <clears throat> tai yra, e, reikia pabrėžti, kad Ispanija pasirinko savo ministrus iš e, geriausių turimų kandidatų. Ačiū šią informaciją ir norime pasveikinti kolegas su, su naujomis pareigomis. Karlas Haglandas dar nori kalbėti? Ne. Jis atsisako žodžio, taigi Ani dabar tau žodis. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Γολφ, ε, θέλω να... Ačiū. Pone pirmininkė Wolfai, Aš taip pat visiems noriu pirmiausia palinkėti gerų naujų metų. Tikimės, kad 2012 bus e, metai, kurie mums atvers geresnės perspektyvas. Ir kad per šios metus Europos parlamento ir mūsų komiteto vaidmuo sustiprės, tikimės, kad įveiksime krizę ir e, vėl pasieksime pažangos ir vieningiau veiksime Europos Sąjungoje. Mėly kolegos, noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad nuaisiais metais galime pirmą kartą pasikeisti nuomonėmis dėl komisijos pasiūlymo, kuris buvo pateiktas 2011 rugsėjo pabaigoje. Tai yra pasiūlymas dėl bendros finansinių sandorių mokesčio sistemos E, jis buvo pateiktas tinkamiausių metų ir mūsų darbo tvarkė tas klausimas buvo e, labai dažnai svarstomas e, gruodžio mėnesio vadovų taryboje buvo priimtas sprendimas dėl naujo dėl naujos sutarties, jungtiniai karalystiai numatant atitinkamą išimtį, kuri tikiuosi bus laikina, taip pat Prancūzija priėmė uh, sprendimą e, vienašališkai įvesti finansinių sandorių mokesčius, tačiau turėsime palaukti ir pažiūrėti, kaip viskas rutuliosis toliau. E, taip pat ir po šios dienos susitinkimo tarp Merkel ir Sarkozy. Komisijos pasiūlymas dėl Europos finansinių e, sandorių apmokestinimo būtų pirmasis žingsnis siekiant pasaulio mastu susitarti šio klausimu. Mes visuomet pabrėždavome parlamente, kad e, esame 2010 mm, ir 2011 metais kovo mėnesį patvirtinę dvi rezoliucijas atitinkamas ir raginame komisiją toliau žengti šią kryptimį. Kalbant apie pasiūlymo kontekstą, ar reikia išskirti tris komisijos pateikiamus argumentus. Pirmieji du argumentai susijęs su finansinių institucijų indėliu e, pasiskirstant finansinę krizės įveikimo naštą, siekiant užtikrinti, kad e, būtų sukurtos vienodos konkurencinės sąlygos paslaugų tiekimo ir apmokestinimo arba mokesčių srityje. Aš pirmiausia turiu omenyje pridėtinės vertės mokesčio tarifą. Taip pat siekiama skatinti ekonomikos atsigavimą ir patvirtinus naujas finansų sektoriaus taisyklės pasitelkti dar vieną papildomą priemonę, būtent finansinių sandorių mokesčių sistemą. Siekiant, kad siekiant atbaidyti nuo tam tikrų finansinių sandorių sudarimo, kadangi tie sandoriai destabilizuoja padėtį. Tačiau svarbus yra trečiasis komisijos e, siūlomas argumentas, pateikiamas argumentas, e, siekiant užkirsti kelią finansinių paslaugų susiskaidimui vidaus rinkoje, nes šiuo metu e, pasitelkiama vienašališkas ir nekoordinuotas apmokestinimo priemonės, valstybėse narėse. Ir <clears throat> tai yra trečiasis komisijos argumentas, būtent siekis e, finansinių paslaugų teikimo srityje išvengti vidaus rinkoje e, susiskaidimo. Komisija kalba apie naują susitarimą apimanti kontrolės ir koordinavimo veiklą. Manau, kad e, šis naujasis mokestis yra būtent naujai kūriamos sistemos sudėdamoji dalis ir mes negalime leisti, kad e, ekonomikos valdysena apimtų tik biudžeto sandaros, biudžet, su biudžetu susijusių priemonių koordinavimą, reikalingas ir antrasis ramstis, mums reikalinga uh, tvirta ir veiksminga e, ekonominė vyriausybė, kuriai priklausytų visos 27 valstybės narės, tačiau turbūt pirmajame etape jai priklausys tik tai eurozonos valstybės. Manau, kad šis pasiūlymas yra subalansuotas, gerai parengtas, jame atsižvelgiama į e, svarbiausias grėsmės, kurias minėjo įvairūs suinteresuoti subjektai, taip pat ir Europos parlamentas, tai yra pirmiausiai mokesčių vengimo e, pavojus, e, sukčiavimo mokesčių e, srityje pavojus, taip pat reali grėsmė yra susijusi su mokesčių naštos perkeliamu smulkėsiams vartotojams ir smulkėsiams investuotojams. Pat atkreipiamas e, dėmesys į tai, kad finansinės institucijos privalo mokėti atitinkamus mokesčius bei siūloma laikytis atitinkamų nustatytų kriterijų, kuriuos norėčiau išsameu pristatyti. Taikymo sritis apima visus finansinius sandorius. akcijas, paskolas ir kitokius sandorius, jeigu vienas iš sandorio, viena iš sandorio šalių e, yra įsikūrusi Europos Sąjungoje, taip pat e, yra labai svarbus aspektas susijęs su bendraja mokestinė baze ir visa administravimo procedūra susijusi su apyvarta bei e, įplokomis iš mokesčių yra numatoma daug paprastesnė. Esama taip pat ir tam tikrų išimčių. Iš numatyta tiem, kurie e, nesusipažino su dokumento turiniu. Noriu paminėti, kad pirminėms rinkoms yra numatomas atitinkamas e, išimtis. E, pavyzdžiui, valiutų sandorių srityje arba paskolų srityje namų ūkiams, taip pat kai kuriams įmonėms. Tačiau visa kasdieninė finansinė veikla, finansiniai sandoriai, taip pat e, finansiniai sandoriai su Europos centriniu banku ir nacionaliniais centriniais e, bankais. E, šie sandoriai yra neapmokestinami, nes tie sandoriai yra labai svarbus investicijų prasme. <clears throat> Išimtis taip pat numatomas uh, paprastiems vartotojams. Todėl aš manau, kad atitinkamų komisijos pasiūlymų būtų galima sėkmingai įdėkti atitinkamą mokesčių sistemą, kuri būtų naudinga realiai ekonomikai. Tai yra labai svarbus argumentas tiems, kurie mano, kad finansinių sandorių apmokestinimas galėtų atbaidyti investicijas Europos Sąjungoje. Šis požiūris priklauso nuo to, kaip mes įsivaizduojame investicijas. Aš manau, kad tikrai ši suma priemonė nesumažins investicijų realią ekonomiką. Norėčiau dar keletą aspektų paminėti. Esame vienos sunkinančios aplinkybės, kuri e, susijusi taip pat ir su pakankamai nedideliu apmokestinimo tarifu bei e, sandorių dažnumo faktoriumi, kadangi mokestis yra taikomas kiekvienam sandoriu, o ne, ne bendrai sandorių sumai dienos pabaigoje. Tai reiškia, kad sandoriai apmokestinami priklausomai nuo jų sudarimo dažnumo. Taip pat reikia paminėti geografinį aspektą šio pasiūlymo. Tiesiogiai apie geografinį aspektą šiame pasiūlyme nekalbama, Čia puikiai Žinome, kad esama taip pat ir taryboje atitinkamų pasiūlymo priešininkų pagal tam tikras e, geografinės vietovės. Aš manau, kad reikėtų susitarti visoms 27 valstybėms narėms, to turėtume siekti labiausiai, tačiau tai toli gražu nereiškia, kad e, turėtume tapti kokios nors vienos valstybės įkaitais, jeigu pastaroji nenorėtų uždegti žalios šviesos e, šios priemonės įgyvendinimui ES lygmenių. Dabar dar keletą žodžių noriu tarti dėl e, gyvenamosios vietos principo. Nesvarbu, kur vyksta arba kur sudaromas finansinis sandoris, svarbu yra, kur įregistruota vienos iš sandorio šalių buveinė. Ir e, būtent toks komisijos pasirinktas buveinės arba gyvenamosios vietos principas, mano nuomonė, vertintinas teigiamai, taip e, galima E, rasti arba duoti atkirti e, argumentui dėl finansinių sandorių perkelimo į kitus regionus ar kitas pasaulio vietovės. Pasitelkus šį principą galima duoti atkirti. Tokiems būkštavimams manau, kad e, dauguma finansinių sandorių pateks į šios priemonės taikymo sritį kadangi bent jau viena sandorio šalių vis tiek turės būti registruota ES, tokiu būdu e, paprasčiausiai bus neįmanoma perkelti paties sandorio arba išvengti e, šio apmokestinimo, nes e, tam reikėtų uh, kad, kad išvengtų šio apmokestinimo, reikėtų ne tik patį sandorį sudaryti už ES ribų, tačiau perkelti iš, vieno iš e, sand, vienos iš sandorių, sandorių šalies e, buveinių už ES ribų, tai galėtų atnešti žymiai daugiau finansinių išlaidų. Pabaigai noriu pasakyti, kad reikia paminėti vieną spragą šiame pasiūlyme esančią registracijos arba buveinės principas, kurių remiamasi, arba kuris yra atspirties taškas, apima taip pat ir finansų institucijas, kurios neveikia ES. Šiuo, jeigu sandoriai būtų sudaromi ES teritorijoje, e, turiu omenyje E, akcijų pirkimo pardavimo sandoriai. Jeigu su sandorio sudarimo šalis nėra neregistruotos ES teritorijoje, tuomet šis mokestis negali būti taikomas, netgi jeigu jis yra sudaromas ES. Tai reiškia, kad trečiųjų šalių vertybinių popierių pirkimo pardavimo uh, sandorių mes negalėsime apmokestinti. Taigi šį klausimą reikėtų svarstyti ir toliau. Galėtume e, pasitelkti tokią, e, tokį bendrą sprendimą, e, susėdami tarpusavyje buveinės principą ir vertybinį popierį išleidžiančios šalies principą. Vieno eksperto tyrimo rezultatuose e, šiam klausimui skiriama pakankamai daug dėmesio. Taigi manau, kad e, iš komisijos pasiūlyme galime išvelgti tam e, tikrų minčių e, ir siekių susijusių su e, apmokestinimo tarifų, tai yra 0,01 išvestinės vertinės popieriams e, ir 0,02 procento akcijoms ir kitiems vertybiniams popieriams. Manau, kad požiūris, kurį pasirinko komisija, tikrai yra subalansuotas, tolygus ir jį galima įgyvendinti. Siūlomas pakankamai žemas apmokestinimo tarifas, e, kuris susijęs su kitais techniniais požymiais. Taip siekiant parodyti, kad e, tikrai e, galima išvengti pavojaus <clears throat> grėsmės konkurencingumui Europos finansinių paslaugų sektoriui. Ir ačiū labai, galėsime detalės aptarti dar vėliau. Pirmkas, ačiū Ani Padimatą už klausimo pristatymą. Be šešėlinių pranešėjų, kurių labai daug užsiregistravo kalbėti, noriu prašyti iš karto visų e, kolegų kalbėti trumpai, kad mums nepritrūktų laiko, taigi pirmiausiai suteiksiu žodį šešėliams pranešėjams prieš suteikdamas žodį kitiems. Pirmoji kalbės ir papieti kainą. Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos komisijos e, tikslai siejami su finansų operacijų mokesčiais yra labai teisingi. Yra kalbama apie vidaus rinkos e, fragmentaciją ir apie tai, kad reikia stengtis e, priversti finansų sektorių deramai prisidėti prie finansų krizės ir jos sukeltų šaltinių padarinių naikinimo. Ir mes dabar matome, kad neretai tokios e, bendrovės rinkose elgėsi neteisingai. Kaip parlamentas keletą kartų sakė, būtų naudingiau, jeigu pasiektas tarptautinis susitarimas dėl finansinių operacijų mokesčio. Kaip jau e, žinome, iš esmės didžiame dvidešimtuke yra pasiektas principinis susitarimas prieimus tam tikras išlygas reikėtų bent jau kalbėti apie tam tikrą Europos masto finansų operacijų mokestį. Žinome, kad nebūtų realistiška kalbėti apie tarptautinį finansinių operacijų mokestį šiuo metu, nes kas nors iš karto pradėtų diskusiją ir pradėtų reikalauti konkrečių žingsnių. Manau, kad atrodo kur kas realiau kalbėti apie mokestį Europos Sąjungos mastu, bent jau kai kuriuose jos dalise. Negalime uh, leisti tam tikroms valstybėms narėms elgtis individualiai, kaip kad neseniai matėme Danijoje ar Prancūzijoje. Ši problema turi būti analizuojama itin atidžiai Ir aš galėčiau išskirti tas problemas, kurias jau kolega minėjo. Labai svarbu, kad sprendimas, kurį mes priimsime, neiškraipytų konkurencijos ir nesukurtų nevienodų e, taisyklių tarptautiniu mastu ar Europoje finansų rinkose. Nors aš nebijau, kad e, E, visi finansų rinkos veikėjai įvedusi e, finansų operacijų mokestį pabėgs iš ES. E, manau, kad tam tikrose Europos finansų reguliavimo srityse Europos rinkai dažnai netenka deramas dėmesys. Labai svarbu, kad pradedama nuo plataus apibrėžimo. Man atrodo, kad pakankamai aišku, kokie apibrėžimai yra reikalingi. Finansų reglamente e, jie jau pateikti. Čia e, nustatyti įgyvendinimo techninės detalės nebūtų taip jau sudėtinga. Tuo tarpu juridinė bazė yra gana aiški. Tikroji problema iškyla, kai kalbame apie mokesčio vengimo e, prevenciją ir piknaudžiavimo atvejus. Kaip mes visi žinome, gana dažnai e, sunkumai glūdi įgyvendinimo smulkmenuose. Ir apie tai mes turėtume pagalvoti atidžiau. Aš pritariu tai nuomoniai, kad reikėtų šiek tiek atidžiau pagalvoti apie e, trečiųjų valstybių aspektą. Aš asmeniškai pasisakau prieš tai, kad būtų nu, šiame teisės akte numatyti principai dėl e, buveinės ir kitų valstybių, nes dėl to e, taptų dokumentas labai sudėtingas. Aš labiau pasisakyčiau už metodiką pagrystą e, gyvenamosios vietos pagrindu, bet techniškai turbūt rinkos požiūrių pagrystas metodas būtų lengviau įgyvendinamas. Taip pat labai svarbu suprasti, kad pirminių vertybinių popierių rinkos nėra įtrauktos ir mes tiesiogiai nesukūrėme per daug didelės naštos naujiems vartotojams ar naujoms mažoms ir vidutinėms bendrovėms. Tačiau reikia pripažinti tai, kad visi papildomi kaštai Ir e, mokesčiai galiausiai turės būti padengti vartotojų. Bet taip yra su visais mokesčiais. Todėl nesakyčiau, kad šis klausimas yra e, principinė problema. Yra gana daug smulkesnių problemų ir klausimų, bet aš manau, kad mes juos galėsime aptarti vėlesnėse diskusijose. Norėčiau išskirti tik vieną aspektą, kuris e, jau dabar turėtų būti aptartas. Jeigu prasidėtų diskusijos apie eurozoną ir e, finansų operacijų mokesčio įvedimą eurozonoje, tada mes turėtume aiškiau e, reglamente apibriežti, kaip tai bus įgyvendinama, nes kitaip e, ES viduje sukursime labai didelių rinkos iškraipimų. Ačiū. Dank, uh, äh, Sirpa, um... Ähm, Ačiū Sirpai. Aldės frakcijos atstovams dabar steiksiu žodį. Tai būsiu aš pats. Trumpai paminėsiu du, tris aspektus. Galiu prisipažinti, kad e, anksčiau e, kritikuodavau Turbano mokestį, kuris buvo susijęs ne su to, ką dabar čia aptarėme, buvo susijęs tik tai su valiutų sandoriais. Mes čia kalbame apie finansinius sandorius bendrąją prasme. Aš pakeičiau savo nuomonę laikui bėgant ir e, e, nesibaimindamas galiu tą viešai pareikšti, net ir kitų e, kolegų iš liberalų frakcijos akivaizdoje, nes mano vertinimu finansų sektorius nepasimokė iš krizės taip, kaip mes tikėjomės, kad pasimokys. Todėl negalime elgtis kitaip, kaip tik pritaikyti finansų sektoriu atitinkamos mokestinės priemonės ir taip priversti šį sektorių prisimti atitinkamą atsakomybę. Tai yra viena iš galimybių. Iki šiol e, užsibrėžtus tikslus laikiau protingais, tačiau maniau, kad e, finansinių sandorių apmokestinimu tų tikslų nepasieksime, nes e, bus galima perkelti finansinius sandorius į kitus e, regionus. Ir čia turiu pagirti komisiją, kuri e, rado labai tinkamą būdą pasirinkdama e, sandorių šalies buveinės principą ir galbūt e, vertybinius popierius išleidžiančios sandorių šalies principą vėliau. E, komisija pasiekė, kad tas mokestis ateityje galėtų būti surinkamas. Nepaisant to, apgailės taučiau, jeigu nepavyktų šio finansinių sandorių mokesčio įvesti pasaulio mastu. Na, galbūt pasaulio mastu nepavyks, tačiau bent jau 27 valstybių narių mastu blogiausia, kas mums gali nutikti, tai yra tęsiantis kryžiai atskirose srityse toliau stebėti ES susiskaldimą. Ir todėl suprantu tokių šalių kaip Švedija būkštavimus ir sieki, kad visos 27 šalys susitartų dėl siūlomų priemonių ir siūlomos mokesčių sistemos. E, <clears throat> Ši e, mokesčio e, sistema yra vertinama taip ir įvedama tam, kad būtų galima pasiekti atitinkamą mokesčių mokėtojų arba mokesčių mokėjimo subjektų elgesį. Ir čia mes sėkime apmokestinti finansinius sandorius, nieko bendro neturinčius su realia ekonomika, o e, tik tai siekiančius iš piniginių sandorių e, užsidirbti pelno, nieko negaminant. Jeigu mes sugebėsime tokį poveikį užtikrinti, tai jau bus teigiamai vertintinas dalykas. Jeigu galiausiai šio mokesčio našta bus perkelta ant e, vartotojų pečių, manau, kad e, vis tik tai taip ir atsitiks galų gale, nes e, finansinės institucijos vis tiek mėgins rasti būdų, kad perkeltų šio mokesčio bent jau didžią dalį ant vartotojų pečių, tačiau tai neturėtų mums sutrukdyti vis tiek įvesti šią mokesčių e, sistemą. Šiau turėtume realiai vertinti siūlomas politinės priemonės, dar netgi realiau nei iki šiol, remdamiesi komisijos teikiamų pasiūlymų ir e, įvertinti, pasvarstyti, kaip turėtų būti ši priemonė gyvendinama praktikoje. Apgalėstauju dėl e, Prancūzijos prezidento mėginimo vienašališkai įvesti e, šį mokestį rinkimų kampanijos sumetimais, tai turėtų būti daroma bent jau eurozonoje koordinuotai, nes jeigu kiekviena šalis pradėtų įvesdinėti savo mokesčius, tai e, privestų prie visiško ES susiskaldimo, to mes tikrai nenorime. E, todėl aš daugiau nekalbėsiu. Aš teiksiu žodį kitiems šešiems pranešėjams, dabar kalbės Ivo Čečiakas, ECR frakcijos vardu. E, Dėkuoju, pane předsedající. E, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau palinkėti jums visiems gerų naujų metų. Esu tikras, kad mes visi laukiame E, gero konstruktyvaus bendradarbiavimo. Keletas trumpų komentarų. Visų pirma, ir iškeliu tai į pirmą vietą, todėl, kad Europos komisijos pateiktasis pasiūlymas yra pagrystas būtent šiuo pagrindiniu klausimu. Finansinių operacijų mokestis yra priemonė, kuri nu, turėtų bausti bankus už neteisingus e, sprendimų prieimimus, už tai, kad e, jie iš esmės sukėlė krizę. Norėčiau šį klausimą e, iškelti ir šiek tiek pasiginčyti. Vis dar esame krizės viduryje. Ir dabar būtų labai sudėtinga pasakyti, kas yra atsakingas už ką ir kas konkrečiai sukėlė problemas. Antras dalykas, aš netikiu, kad e, ilgą laiką bankai darė klaidas sprendimų prieimimuose. Aš manau, kad tai darė valstybės. Bankai paprasčiausiai skolino valstybių pinigus. Aš e, e, nemanau, kad bausti bankus būtų geriausias žingsnis. Antras dalykas. Aš manau, kad reikėtų kalbėti atvirai ir um, nuoširdžiai vieniems su kitais. Kada tik kokia rinkliava ar mokestis yra įvedamas, bankai per artimiausių laikotarpių turbūt patys juos apsims, o tolimesnėje perspektyvoje permes tuos mokesčius savo klientams, savo vartotojams. Ir uh, E, galų gale visa bausmė, nuobauda kris būtent e, klientams. Taigi, vargu ar mes e, priversime bankus elgtis teisingai, įvesdami tokį mokestį. Aš tikrai nemanau, kad mes įvesdami tokią priemonę kaip pavienių finansų institucijų buveinės vietos reikšmė e, gali iš principo šią problemą išspręsti. Iš esmėsgi bankai ir finansų institucijos neturėtų išeiti iš Europos erdvės. O taip gali atsitikti. Šiuo metu banko operacijos vyksta labai greitai, daugiausia elektroniniu būdu. Todėl bankams šią problemą išspręsti prireikėtų keletos dienų, o keletos ar keletos savaičių, nedaugiau. Dar vienas dalykas, kuris man labai rūpi. Jeigu finansų operacijų mokestis taps mūsų mokestinių įplaukų sudėtinė dalimi, tai e, pirmą kartą Europos integracijos procese e, bus e, priimtas sprendimas leidžiantis turėti nuosavų finansinių išteklių. Bent jau iš dalies tai būtų e, reikalinga saviems poreikiams padengti. Ateityje gali būti, kad tai pasirodys esas žingsnis neteisinga kryptimi. Kai kurios Europos institucijos e, galbūt nebenorės palaikyti jokio ryšio su nacionalinėmis valstybėmis ir santykiai su valstybėmis narėmis pasikeis iš esmės. Ir galiausiai e, finansų operacijų mokestis yra įvardinamas kaip priemonė kovoti su mokesčių vengimu. Kodėlgi taip reikėtų galvoti? Toks finansų operacijų mokestis, e, kokį siūlome dabar, neturi nieko bendro su mokesčių vengimu savaime. Priešingai, manyčiau, jis tik palengvintų tam tikriems žmonėms išvengti mokesčių. Taigi, e, per pirmasis šio pasiūlymo diskusijas aš, kaip Europos konservatorių šešėlinis pranešėjas, norėčiau elgtis labai atsargiai ir gana skeptiškai. Ačiū. Na, gyvo, jetzt äh, hat das Wort äh, Pascal. Ačiū. Jo dabar žalių frakcijos vardu Pascal Karfan. Bien, bonjour. Moi, je voulais. Euh, Dėkui. Aš kalbėsiu labai trumpai, kadangi e, pirmininkas mus pragino kalbėti trumpai. Taigi, pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad e, ponia e, Podimata jau viską pasakė, tai išsakė ir mūsų politinę poziciją. O aš norėčiau pirmiausia pakalbėti apie įsisteigimo šalies principą. Ši sistema leis įspręsti kelis klausimus, kurie e, kelia problemų arba kurie, kurie galėtų iškelti e, problemų. Ir mes kartu svarstame, ar netiktų mums ir kitas principas. Kitaip tariant, e, pagal šį principą, nepriklausomai nuo to, kur yra įsisteigusi finansinė įstaiga ir kas atlieka finansinius sandarius, mokestis būtų taikomas tiems sandoriams, kurie yra tiekami eurais ir kurių, kurie yra vykdomi Europos Sąjungoje, net tai jeigu sandorio šalis nėra Europos Sąjungos, sąjungos įsteigusios įstaigos. Kartais šalies, įsisteigimo šalies principas gali netikti. Todėl mes ir siūlome šį kitą variantą. Ir antras dalykas. Mes kalbame apie e, tai, kad e, šis e, sandoris turėtų būti taikomas visose 27 šalyse. Tačiau panašu, kad Didžiosios Britanijos vyriausybė vargu ar pakeis savo nuomonę. Bent jau pagal turimus nuomonės nėra panašu, kad jie pakeis savo nuomonę. Ir kai šiandien mes galvojame apie galimą pridėtinę vertę, kurią mes galime sukurti, patvirtindami šį e, dokumentą, turime galvoti apie tai, kad mums reikėtų siekti, kad šis e, mokestis būtų taikomas kuo, didė, kuo didesniam skaičių valstybių narių, jei ne visai Europos Sąjungoje, tai bent jau visoms eurozonos valstybėms. Ir reikėtų įvertinti ne ideologiškai, bet techniškai kaip gali funkcionuoti mokestis ir kaip tai atsilieps mūsų bendrai rinkai. Nes pagalvokime, kokie poveikiai turės šis mokestis, jeigu jis bus taikomas ne visoms vidaus rinkos e, šalims. Ir aš manau, kad mes turime surasti techninės priemonės, kurios leistų mums taikyti šį mokestį kuo geriau, tad kartu nepakenkiant e, taisyklėms, kurios yra e, taikomos vidaus rinkoje. Ir trečias dalykas, e, kurį noriu pasakyti, yra susijęs su tuo, kas galiausiai mokės. Jau kai kas minėjo, kad už tai mokės galiausiai vartotojas. Jei mes panagrinėsime, kas užsima lobistinę veiklą tam, kad atsirastų šis mokestis ir jei analizuosime kur atliekamos yra e, operacijos, pamatysime, kad e, pirmiausia, šis klausimas rūpi finans, e, finansinėms įstaigoms ir pirmiausia bankams. Ir bankai turi savo interesų. Kai žvelgime bankus, reikėtų panalizuoti, kaip bankas mokės už šį mokestį. Ar jis perkels tą mokestį vartotojams, ar jis mokės už tą mokestį iš savo e, išteklių. Ir kai mes e, analizuojame, kas atlieka e, užsieima lobistinę veiklą, ir pabandysime, kad tokių lobistų nemažai yra tokių lobistų, kurie yra susiję su JAV. Ir akivaizdu yra, pažvelgus į faktus, kas galiausiai, o, kam šis mokestis bus naudingas, o kam kaip tik jis pakenks. Ir paskutinis dalykas, aš norėčiau pasakyti e, Wolfui Klinsui, kad e, Šiandien jau po pietų mes sužinome, kad e, Prancūzijos noras veikti vienašališkai yra kiek uh, mažesnės, nei jis buvo vakar, bet mes žinome po, po ponos Sarkozy ir Merkelį susitikimo. Taigi mes e, kalbame daugiausia apie e, akcijas, ne apie e, išvestinės priemonės, ne apie kitas finansinės priemonės. Mes kalbame dabar Prancūzijoje vien apie biržų sandorių apmokestinimą. Tai yra tas mokestis, kurį 2008 metais ponas Sarkozy panaikino. Ir mes ieškome dabar Prancūzijoje alternatyvų, kurios padėtų mums pasiekti tų pačių tikslų, kurių siekima ir šiuo projektu. Tai yra projektų, kuriuos siekime įvesti finansinių operacijų mokestį Europoje. Ačiū. Wolfai, norėčiau visiems palinkėti gerų naujų metų, tikiuosi tolesnių gero bendradarbiavimo naujaisiais metais šiame komitete. Mūsų šešiems pranešėjas Pansportas negali dalyvauti posėdėje, todėl jo vardu noriu pristatyti mūsų poziciją. Mes iš esmės pritarėme teikiamam pasiūlymui ir e, Ani Podimatas savo iniciatyvos pranešime jau atitinkamus pasiūlymus pakeitėme, už juos pateikėme, už juos balsavome dėl uh, buveinės principo, tai yra labai prasminga siūloma priemonė siekiant užkirsti kelią e, šio mokesčio vengimui, ypač jeigu sugebėtume pasiekti, kad finansinių sandorių mokestis būtų įvestas eurozonoje. Mes manome, kad reikėtų tokią sistemą įvesti visoje Europos Sąjungoje. Jeigu tai būtų neįmanoma, reikėtų numatyti uh, kažkokią tai galimybę bent jau Londono sičių taikyti e, tam tikras mokestinės priemonės. Dar kartą norime pabrėžti, nors esame tą jau ne kartą, tai jau ne kartą darė, bet svarbu, kad finansų sektorius e, prisijimtų tam tikrą kovos su krize išlaidų dalį nes e, mes negalime leisti, kad mūsų piliečiams mokant už krizės pasiekmes finansų sektorius, bankų sektorius neturėtų to daryti. Reikia pasiekti, kad šis sektorius e, veiksmingomis priemonėmis dalyvautų procesu, vyks, vykstančiuose procesuose ir tai nieko bendro neturi turėti su tam tikrų, e, tam tikrų bausmių taikymų būtent finansų e, sektoriui. Dėl krizės e, kaltas finansų sektorius, valstybės taip pat yra dėl to kaltos, tačiau ne tai yra svarbiausia. Svarbiausia yra, kad e, rinkos dalyviai neštų savo indėlį į kovą su krize. Tai, kad finansų sektoriui reikia atitinkamo reglamentavimo, e, tai pripažįsta ir paties finansų sektoriaus atstovai. Savaitgalį perskaičiau vieno Londono sičio bankininko straipsnį, kuris pasisako už tai, kad finansų sektoriaus įtaka būtų sumažinta ir prie to prisideda taip pat ir finansinių sandorių apmokestinimas, nes finansų sektoriaus gale paprasčiausiai tapo per didelį. Ir e, tą visi akivaizdžiai matome dėl e, mokesčių vengimo. Europos liaudės partijos uh, frakcijos atstovai e, minėjo, kad e, Europa kaip investicijų regionas yra per daug didelis, kad e, iš jo investuotojai trauktusi, taip pat ir siekdami nemokėti šio mokesčio, nelabai matau, kurie galėtų pasitraukti. Klausimas susijęs su mokesčio naštos perkelimu vartotojams. Aš manau, kad verslininkai visuomet stengiasi perkelti įvairius mokesčius ant vartotojų pečių, tačiau tai nėra pati didžiausia problema, nes vartotojai yra sistemos dalis, kuri bankams taip pat ir e, leidžia naudoti savo turimais e, pinigais. Todėl, mano nuomonė, esminės problemos dėl to kilti neturėtų, nes bankai e, yra tik tai tarpininkai, jie nėra kapitalo e, savininkai ir e, tai, kad dabar mes vesdami šį mokestį tam tikrą prasme turime tikėtis dalies jo perkeliamą ant vartotojų pečių, nu, tai yra beveik priimtinas dalykas, aš tikrai noriu ginčytis, kad e, bus elgiamasi kaip nors kitaip arba atvirkščiai. Tačiau nepaisant to, ta sistema būtų labai svarbi siekiant geriau reglamentuoti visą Europos finansų rinką ir aš taip pat tikiuosi, kad Britai, kurie iki šiol e, priešinosi, šiam mokesčiui pakeis opoziciją. Tiek norėjau pakomentuoti. Ačiū Jurgina Kliūtė, dar 12 kolegų nori pasisakyti, po to dar steiksiu žodį komisijai ir Ani Podimata pranešėjai. Todėl dabar prašau tų, kurie kalbės dabar pasisakyti greičiausiai per, ilgiausiai per pusantros minutės, trumpai perskaitysiu kalbėtojų pavardės. Aglund, Liam Hoang Kok, Äh, Dirk Epping, Martha Andreassen, Jean-Paul Gauzès, Olle Schmidt, Marianne Thyssen, Sven Giegold, Danuta Hübner, Werner Langen, Udo Bullmann. Also als erstes Vicky Ford. Pirmoji Vicky Ford. Dėkoju. Laimingų, laimingų metų visiems. Aš tikiuosi, kad mes galėsime skirti daugiau dėmesio mūsų konkurencingumui, augimui ir finansinių, sektor, finansinių sektoriaus uh, stabilizavimui 2012 metais. Jei dabar nekalbėtume apie finansinių mokesčių, finansinių sandorių mokestį, tuomet aš ir nelinkėčiau jums to, ką palinkėjau. Aš norėčiau pakalbėti apie šį mokestį ir apie tai, kiek tai paveiks finansi, finansų sektorių, likvidumą finansijų, finansų sektoriuje. Teigiama, kad e, šis mokestis, šio mokesčio, šio mokesčio poveikis uh, mūsų bendravimo vidaus produktui sudarys 1,7 procento. Iš Švedijos jungtinės karalystės patirties žinome, kad šis poveikis paprastai būna kur kas rimtesnis. Taigi, jeigu mokestis bus įvestas, tai kasgi už tai mokės? Už tai tikrai nemokės finansų įstaigos, nors aš esu įsitikinusi, kad būtent finansų įstaigos turėtų prisidėti prie šio mokesčio mokėjimo. Ir da, aš manau, kad mo, iš mokesčių mokėtojų pinigų tikrai nedara išpirkinėti finansų įstaigų skolas. Taigi, kas mokės? Ogi mokės e, investuotojai Operacijos vykdomos antrinėse rinkose yra labai svarbios ir jos yra būtinos. Tai kas yra tie investuotojai? Tai yra uh, pensijų fondai. Tai yra draudimo kom, uh, bendrovės. Mane neramina ir tai, kas vyks e, ne tik su šiomis bendrovėmis, bet ir su uh, gamintojais. Mums reikia uh, šių investicijų tam, kad uh, mes galėtume įgyvendinti reikalingiausius, būtiniausius projektus, tam, kad galėtume sukurti pakankamai darbo vietų ir kad galėtume konkuruoti nūtinios pasaulyje. Mes turime taikyti mokesčių lengvatas investuotojams, o ne papildomus mokesčius. Tai kokie, kasgi tai galėtų būti lengvatos? Kad ir kokios jos būtų, akivaizdu, kad šis mokestis tikrai prie jų neprisidės prie padėties gerinimo. Man rūpi investuotojai, man rūpi uh, mano uh, pensijų fondo ilgalaikės investicijos. Žinome, pažiūrėjau, kad Vokietijos e, pensijų fondai šiuo metu uždirba 2 procentus. O jeigu Jungtinė karalystė investuos į Vokietijos E, vertybinius popierius, tuomet e, aš prarasiu nuo 0,1 e, nu, procento iki galbūt net 10 procentų. Toliau, ar šis mokestis yra tinkama reakcija į finansų krizę? Turime viską daryti, kad rinkos stabilizuotųsi. Mums reikia likvidumo e, rinkose. Žyminės mokestis Junktinė karalystėje, pavyzdžiui, nėra taikomos e, e, rinkos sandoriams. Tai kaipgi atskirti rinkos sandorius nuo nerinkos sandorių? Tai yra rimtas klausimas. Gerai, jeigu šis mokestis tikrai nepaskatintų paslaugų perkelimo kitur, gerai, gal aš jiems ir galėčiau pritarti. Pirmininkas, ko gero, nutrauks mane. Aš manau, kad šis pasiūlymas nepadės mums spręsti dabartinių problemų ir todėl aš manau, kad jis bus nenaudingas ne vien Junktiniai karalystiai, bet ir visai eurozonai. Kalbėjote daug ilgiau ne vieną minutę. Karlas Žangulas turėtų pasistengti labiau. You, Ačiū pirmininkė. Aš pasistengsiu kalbėti kuo trumpiau. Ir pirmiausia, dėkoju mūsų pranešėjai. Mane taip pat kai kas neramina. Ir ponia Svinbern jau paminėjo kelis klausimus, kurie ir man rūpi. Ir man, man rūpi ir tai, kad kol kas niekas dar nekalba apie komisijos atliktą poveikio vertinimą. Jis rūpėjo kol kas tik tai poniai Ford. O pasiskaityti šį dokumentą būtų labai įdomu. Aš tikiuosi, kad daugumo kolegų susipažino su šiuo dokumentu. Šiame dokumente gan aiškiai yra pasakyta, kodėl šis pasiūlymas nėra jau toks paprastas, koks atrodytų. Antras dalykas, aš prisimenu tai, kas vyko prieš kalėdas. Ir mes visi žinome, kas įvyko Prancūzijoje. Žinome apie pasiūlymus įgyvendinti šį šį pasiūlymą vienašališkai, nelaukiant kitų. Jau kolega iš e, žaliųjų frakcijos pasakė, kad ne tik Junktinė karalystė, bet ir panašu, kad ir Švedija taip pat neprisidės prie šio projekto. Ir aš iš savo perspektyvos galiu pasakyti, kad man labai bus neramu dėl padėties Helsinkio vertybinio pobrio biržoje, jei Stokholmas nedalyvaus šioje sistemoje. Mes žinome, kad šiaurės šalyse bankų sistema yra labai integruota ir kai kurios iš, iš šiaurės šalių pasirinks dalyvauti šioje sistemoje, kitos ne, tai tuomet tai sukels mums nemažai problemų. Kol kas mes vis, vis dar apie tai e, nekalbame. Iš esmės, aš manau, kad šis mokestis ilgesnėje perspektyvoje bus naudingas e, vartotojams Ir tikiuosi, kad galiausiai šį mokestį mokės e, investuotojai, o ne turtingi bankai, kuriuos mes norėtume nubausti anot kai kurių kalbėtojų. Mums taip pat, e, kaip jau buvo minėta, reikia likvidumo. Ir tam, kad šis likvidumas nebūtų sumažintas įvedus šį mokestį, reikėtų numatyti papildomų e, priemonių. Apie šį klausimą plačiai buvo kalbama prieš kalėdas. Ir kalbam buvo apie tai, kaip galima būtų išleisti pajamas surinktas iš šio uh, mokesčio. An Jensen, pavyzdžiui, kalbėjo apie tai, kad galbūt uh, šios pajamos galėtų patekti į ES išdą, o kai kurios kitos šalis nori, kad šios lėšus liktų jų biudžetuose, kai kas teigia, kad galima būtų šios lėšas išleisti e, remiant Afrikos šalis. Visokiausių yra pasiūlymų ir man atrodo, kad e, dauguma jų beje nėra labai protingi. Ačiū toliau, Lyjam. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad uh, Mes e, pradėjome šį klausimą gana jau karikatūriškai nagrinėti, nes mokesčio tikslas yra padėti padidinti ES biudžetą. Ir uh, galbūt iš to mes galėtume prisidėti prie pagalbos Afrikos šalims ar prie struktūrinių fondų. Tačiau atrodo, kad spekulacijose, kurios dabar vyksta dėl finansų e, rinkų, E, yra sakoma, kad e, gėdinga yra tai, kad ES žada taikyti mokesčius, kurių netaiko Junktinės Amerikos valstijos. Mes Europos socialistai apgailėstaujame dėl kai kurių šiandien aptartų iniciatyvų, nes tai e, gali sutrukdyti bendroms pastangoms, kurias dabar bandoma įgyvendinti. Kai kalbame apie e, bendrus e, pasiūlymo bendras pasiūlymo gairės, turime pasakyti, kad Europos komisija e, sukūrė gana gerų iniciatyvų mokesčių srityje, bet aš trumpai norėčiau e, aptarti keletą konkrečių detalių. E, kodėl du tarifai mokesčių yra taikomi? Vienas derivatyvams, kitas obligacijoms mes norėtume sužinoti, kodėl e, išvestinės finansinės priemonės yra taip spekuliatyviai vertinamos. Ir e, kaip e, galima taip atskirti jas nuo obligacijų. Antras dalykas. E, operacijos susijusios su e, valiutų keitimo op, e, e, tarifais. Mes e, turėtume užkirsti kelią spekulacijoms rinkose, e, sukurdami nepalankės sąlygas tam tikros valstybėms, kurių politika mm, yra kenksminga e, mūsų rinkoms. Mes e, girdime gana daug spekulacijų dėl euro rinkos ateities Ir manau, kad mes e, turėtume ieškoti galimybę apsaugoti eurą nuo tam tikrų išpolių. Merci. Uh, jetzt, uh... Ačiū. Dirk Epping. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš šį mokestį traktuoju kaip e, penktą koją. Tai trukdytų Europos, ypač, e, Europos rinkų, ypač finansų sektoriaus konkurencingumui. Kas atsitiks, jeigu pasaulio mastu nebus pasiekta konsensuso? Galbūt nebus pasiekta net konsensuso pačioje Europos Sąjungoje. Dabar Prancūzija imasi veiksmų individualiai. Žinau, kad prancūzai ketina eiti dar toliau. Jie jau nustatė 35 valandų darbo savaitę 10-ame dešimtmetyje ir tai um, sukėlė grėsmės Prancūzijos konkurencingumui. Uh, Kada tik matau Sarkozy televizijoje, tiek jis kiekvieną kartą jis kalba apie naujus mokesčius. Ir e, tarsi e, sakoma, kad prancūzai neturi socialisto kandidato į prezidentus. Taip, jie turi, jo pavardė yra Sarkozis. Aš e, galiu pasakyti, kad e, turėtume suprasti, kad nekurdami naujus mokesčius mes sukūrėme klėstėjimą ir augimą. Reikia kažkaip tai keisti socialinį modelį, nes finansų operacijų mokestį įvedę mes paversime eurozoną stagnacijos zoną. Andresen. Marta Andresen. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Neįtikėtina, kad tokia diskusija dėl finansų operacijų mokesčių vyksta dabar, tokiu metu. Greičiausiai tas mokestis būtų įvestas 2014 metais, jei viskas gerai susiklostytų. O žiniasklaidoje jau dabar yra plačiai kalbama, ar euras išgyvens. Man tiesiog sunku patikėti, kad tokia diskusija vyksta. Truksta informacijos apie tai, kas iš tiesų realiajame pasaulyje vyksta. Man pačiai šis pasiūlymas atrodo gana miglotas ir tai dažnai e, būna su komisijos pasiūlymais. Viena iš pagrindinių sričių, keliančių didžiausią susirūpinimą man, yra tai, e, kaip tos pajamos bus panaudotos. Aš dirbu biudžeto komitete, kuris e, stengiasi išsiaiškinti, kokie bus nuosavi ištekliai ateities ES biudžetui. Europos komisijos biudžeto reikalų komitetas e, pasirodė esas visiškai neveiksnus e, tvarky, tvarkant biudžetą. Todėl dabar reikėtų galvoti, kaip Europos komisija mums pasiūlys e, duoti dar daugiau pinigų, kurie bus neefektyviai naudojami. Kas sukontroliuos, kad tos surinktos lėšos bus gerai tvarkomos, kas pasirūpins, kad vartotojas neturės padengti uh, tos finansinės naštos. Kaip aš jau anksčiau sakiau, tai turėtų neigiamo poveikio ekonomikai. Europos komisija savo poveikio vertinimo studijoje pati apie tai kalba. Tai kodėlgi mes tokias diskusijas organizuojame ir švaistom laiką. Ačiū. Uh, dank, uh, Jean-Paul. Ačiū. Jean-Paul suteiksiu žodį. Uh. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad Europos liaudės partijos frakcijos pozicija dėl tarptautinių finansinių sandorių apmokestinimo yra visiškai aiški, jie atsispindi parlamento rezoliucijoje, todėl mes nemanome, kad reikėtų keisti šią poziciją, tačiau reikėtų galbūt e, šiek tiek labiau paaiškinti, e, kad e, eurozonos ir ES rinkėjai geriau ją suprasti. Karlas Agundas ką tik mums priminė, kad jau e, dabar e, svarstoma, kaip bus išleidžiami surinkti pinigai iš šio mokesčio, kai tų pinigų dar nėra. O tai, kas vyksta e, Prancūzijoje ir savaitgalį paskelbti pareiškimai tikriausiai nebuvo inspiruoti Ani Podimatos. Tačiau reikia suvokti, kad Prancūzijoje vyksta e, svarbi rinkimų kampanija, prezidento rinkimų, todėl e, dažnai tiek kandidatai, tiek žurnalistai reaguoja galbūt perdėtai. Svarstydami prezidento Sarkozy e, pasiūlymus galime konstatuoti, kad jeigu Prancūzija vienašališkai įves tas priemonės, tai jos e, nebus veiksmingos. Ir prieš šios dienos susitikimas, ponė Merkel, tas tikrai dar kartą bus e, pabrėžta. Ole Schmidt, man nepatinka jums prieštarauti, tačiau e, šiomis aplinkybėmis turiu tą padaryti dėl to, kad man kyla nerimas dėl būsimų įvykių. Kaip žinote, aš sutinku mokėti pakankamai didelius mokesčius, jeigu jie yra sąžiningai e, mokami. Todėl pono Epingo e, reakcija, manau, nėra adekvati, nes net ir jūsų šaliai reikalingi mokesčiai, kurias reikia perskirstyti e, deramai ir sąžiningai, garbingai. Net ir žinodamas, kad komisija visą laiką tvirtino, kad šiomis aplinkybėmis Švedijos patirtis e, nėra e, tinkama, tačiau jį galėtų būti, būtų galima ją pasinaudoti. Todėl noriu pasirinkti apdairę poziciją, nes e, kiltų grėsmė, kad, pavyzdžiui, Suomija dalyvautų e, šioje mokesčių sistemoje, o Švedija ne. Ir aš tikrai to nenorėčiau. Wolfai, Nu, tu minėjai, kad tai reikštų tolesnį ES, ES susiskaldimą, o tai bet kokiu atveju būtų labai blogas dalykas. Nekartosiu visų argumentų, noriu tik e, paklausti jūsų trijų. Ani, Volfo ir Sirpos. Ir taip pat e, tavęs, Paskalė. kiek, e, koks mažiausias galėtų būti dalyvaujančių šalių skaičius. E, e, ar pakaktų vien tik Prancūzijos ir Vokietijos, ar reiktų 15, 17, būtų pakankamas skaičius. Na, Italija ir Graikija turbūt nedalyvaus. Aš čia nenoriu juokauti, tačiau aš manau, kad reikia nustatyti tam tikrą ribą, jeigu norite užsitikrinti šio komiteto narių uh, E, didelį palaikymą. E, ir netgi Karlas Hagunas sutiktų, kad ES e, viešoji nuomonė mano, kad reikia kažką daryti su bankų ir finansų sektoriumi. Tačiau mes savo ruoštų taip pat turime rūpintis padėtimi šiame sektorė. Tačiau aš manau, kad šis pasiūlymas pakenktų rinkoms, pensijų fondams, panašiems dalykams ir uh, E, todėl noriu jūsų paklausti, e, koks galėtų būti mažiausias šioje mokesčių sistemoje dalyvaujančių narių skaičius. Iš karto galiu tau atsakyti. Mano nuomonė, e, sistema turėtų dalyvauti 27 ES šalis, jeigu nebus įmanoma to pasiekti, tai turėtų būti eurozonos šalis, e, užtikrinant didelę tikimybę, kad kitos e, ES šalis prie šios sistemos prisijungtų artimiausių laikų. Priešingų atveju ta sistema nebūtų prasminga. Mariana Taisin. Pirmininkė, trumpai kalbėsiu, džiaugiuosi, kad uh, uh, Nemažai žmonių yra tokie išmintingi ir sugeba pakeisti savo nuomonę. Jūs esate vienas iš e, jų ir mano frakcija tokių taip pat yra. Aš taip pat e, esu viena iš e, finansinių sandorių mokesčių šalininkė jeigu jie bus įvedami taip, kaip siūlo komisija, nes finansų sektorius tokiu būdu prisidėtų prie kovos su krize, įneštų savo indėlį, o kadangi nemaža dalimi finansų sektorius dėl e, savo nereguliuojamumo krizę sukėlė. Ir e, taip pat įvesdami šį mokestį galėtume priboti finansų sektoriaus e, ir finansų institucijų galę. Jeigu įvesime finansinių sandorių mokestį, tai uh, Tokiu būdu dalį problemos, su kuria turi susidoroti viso visuomenė, perkelsime ant bankų pečių ir e, žinome ir e, tikrai galime to tikėtis, kad dalis finansinės naštos bus perkelta aš ant vartotojų pečių, tačiau visai visuomeniai e, įplaukos iš šio mokesčio bus daug naudingesnė. Antras aspektas, dėl kurio teigiamai vertinu šį mokestį, yra e, susijęs e, su daugeliu valstybių narių pastangomis, bendromis pastangomis siekti e, išspręsti finansų sektoriaus šiuo metu keliamas ir patiriamas problemas. Svarstydama arba skaitydama visą pasiūlymą noriu pabrėžti, kad e, privalome užtikrinti, kad finansiniai sandoriai susijęs su realia ekonomika nebūtų apmokestinami šiuo mokesčiu ir tai e, taip pat noriu pabrėžti, kad sandoriai įmonių viduje arba e, koncernų viduje neturėtų būti apmokestinami E, taip pat reiktų svarstyti galimybę taikyti atitinkamas išimtis pensijų fondų e, vykdomiams e, finansiniams, sudaromiams finansiniams sandariams, tačiau bendrai vertinu pranešimą teigiamai ir noriu padėkoti pranešėjai. Svienas žodis. Ketis pastabų. Nenoriu kartoti to, ką anksčiau kalbėjau. Tačiau, kiek žinau, galiu kalbėti apie tris aspektus, kurie čia buvo paminėti. Buvo minėta, kad šis mokestis reikštų visišką katastrofą, jei būtų taikomas tik ES lygmenių arba eurozonos lygmenių arba nacionalinių valstybių lygmenių. Toks požiūris iš tiesų keistas nes kai kurios šio mokesčio atmainos jau dabar egzistuoja, todėl vykį nesuprantu jūsų požiūrio. Tie karalystėje žyminis mokestis yra taikomas ir jūs galėtumėte pasidalinti e, savo sukauptą e, patirtimi susijusiu su šio mokesčiu. Kodėl reikia taip agresyviai uh, elgtis. Aš nemanau, kad tai sustiprintų visą finansų e, sektorių. Taigi reiktų viską svarstyti daug ramiau. Kaip suprantu, Švedija yra sukaupusi kitokią patirtį įdėkdama e, finansinių sandorių e, mokestį, mm, tačiau mes įvesti tokį mokestį Švedija tuo metu buvo kvaila, tačiau komisija siūlo visiškai kitokius dalykus, numato atitinkamus saugiklius šio mokesčio vengimui. Tikrai pasaulis nesugriūtų e, dėl to, e, kad valstybės narys įvestų kažką panašaus į žyminį mokestį, kuris yra e, taikomas Junktinėje karalystėje. Todėl ir Sarkozy pasiūlymas, mano nuomonė, yra visiškai normalus, todėl e, nereiktų čia šito daryti tragedijos. E, jis tik teigia, kad jeigu mes nesugebėsime sustarti europinių lygmenių, tai turėsime pagalvoti, kokiu priemoniu imtis savo šalių e, viduje. Ir kai kurios valstybės narės taip jau elgesi ir Sarkozy 2008-aisiais e, šį mokestį panaikino, taigi kodėl dabar e, visi daro iš to tokią tragediją, jeigu jis vėl nori tą mokestį įvesti, jeigu jis yra nusiteikęs ištaisyti savo padarytas klaidas, tai turėtų būti vertintina teigiamai. Paskutinė e, pastaba reikėtų numatyti strate, strateginius veiksmus, kaip užkirsti kelią sandorių iškelimui taip pat mm, priimti atitinkamus teisės aktus susijusius su finansiniu sandoriu teisėtumu. E, jeigu finansinių sandorių e, viena iš šalių e, būtų įsikūrusi valstybėje, kurioje yra taikomas žyminis mokestis. Taip pat reikėtų numatyti tam tikrą rinkliavą U arba papildomą mokestį, jeigu e, kokia nors ūkinė veikla siekiant išvengti finansinių sąlygų pakestimų būtų iškeliama. Taigi noriu pasakyti, kad mūsų frakcija laikosi pozicijos, jog jeigu nepasieksime pasauliniu mastu šio mokesčio įvedimo, tai bent jau turėtume e, pasirinkti tokį modelį, kuris būtų patrauklus likusiam pasauliui ir tokiu būdu galėtume kovoti su pasauliniu skurdu bei patrauktume į savo pusę kitas šalis, kurios prisijungtų prie šios sistemos. Ir e, manau, kad reikėtų uh, tarptautiniu mastu, jungtinėse tautose, mm, taip pat labiau e, veikti mm, iš vien, nepamirštant pasaulinio e, lygmens, kadangi atitinkamas išlaidas reikės padengti ir šio mokesčio įplokomis tą būtų galima padaryti lengviausiai. Danuta Hubnerdu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš vis dar turiu šiek tiek tokių abejonių. Aš e, esu tarptų, kurie mano, jog uh, Bet kokia mokesčių sistemos reforma neturėtų būti politizuota. Aš manau, kad e, tokias reformas reikia gerai apmastyti ir vertinti jų ilgalaikės pasiekmes ir tai, e, kaip tokia reforma gali paveikti, pavyzdžiui, mūsų gyvėjimą kurti darbo vietas. Bet to aš manau, kad e, finansų sektorių reikia apmokestinti. Mums reikia mokesčių skirtų šiam sektoriui. Tačiau jeigu mes e, iš tikrųjų norime tokių mokesčių, kodėl mes e, nesvarstome šio klausimo išsamei, kodėl nesvarstome kitų galimų e, alternatyvų, kodėl mes nekalbame, pavyzdžiui, apie reikalavimą panaikinti PVM mokesčių lengvatas taikomas šiam sektoriui kodėl mes nesižvelgėme į e, e, tarptautinio valiutos fondo, tarptautinio valiutos fondo e, pasiūlymus dėl balansų tvarkymo. Jei mes iš tikrųjų norime apmokestinti finansų sektorių, turime pagalvoti apie visas šias alternatyvas. Ir aš manau, kad dabar taupimo laikais reikia kalbėti apie finansinių sandorių mokestį, kadangi tai sumažint mokesčių naštą, kuri tenka namų ūkiams bei kitoms bendrovėms. Bet, kaip jau ir minėjo kolegos, panašu, kad galiausiai už šį mokestį sumokės vartotojai ir mūsų verslas. Taigi tai yra dar viena priežastis, dėl kurios reikėtų labai gerai vertinti šį pasiūlymą. Ir dar vienas dalykas, man atrodo, kad e, šiame pasiūlyme sukojama yra logikos nei mes manome, kad finansinių operacijų mokestis pakenks neigiamai e, spekulacijas e, rinkoje, tai reiškia, kad sumažės ir įplaukos e, iš tų mokesčių, kurios bus taikomos sandoriams, kurie yra vykdomi finansų rinkose. Tai apie tai reikia kalbėti. Be to mes e, iš tikrųjų nežinome, ar e, šis naujas mokestis paskatins finansų įstaigas perkelti savo paslaugas kitur. Šiuo metu mes e, neturime domenų remdis, kuris galėtume teikti, jog nespekuliatyvinės operacijos nebūtų paveiktos šio mokesčio. Ir Volfas apie tai kalbėjo. Manau, kad mes turime daugiau dėmesio skirti šio mokesčio taikymo priemonėms, tam, kad mes galėtume užkirsti kelią bet, kok, bet kokiems galimiems neigiamiems šio mokesčio padariniams. Pasaulėje situacija dabar yra labai nestabili. Ir investuotojams yra labai sunku investuoti uh, Ypač dabar, kai bijojame dėl galimo augimo Europos Sąjungoje ir darbo vietų. Dėkuoju. Norėčiau pakalbėti e, apie priežastis ir apie poveikį. Manau, kad priežastis e, e, arba argumentas dėl finansų rinkos indėlio yra ne, netinkamas, nes galiausiai viską mokės vartotojas. Taip pat mes turime uh, daugiau dėmesio skirti šešėliniai ekonomikai ir šis mokestis turėtų apriboti šešėlinės ekonomikos e, mastą. Čia aš pasisakau e, vis tiek už šį mokestį. Kaip pavyzdį galime pasitelkti uh, E, Prancūzijoje taikoma vyno mokestį, kuris siekia 5 eurus už 100 litrų vyno. E, Tačiau šis mokestis neturi didelės įtakos bendrosiams sąnaudoms, bet jį pasitelkus Prancūzijos valstybė gali kontroliuoti e, vyno uh, E, gamybos procesus ir e, būtent kontrolės argumentas čia yra pats svarbiausias, o e, skaidrumo ar kiti argumentai yra antra eilė. Tai manau, kad kontrolę būtų galima šio sektoriaus pagerinti pasitelkus šią priemonę, todėl reikėtų sumažinti jo galę. O ką mes dabar darome, mes tvirtiname įvairias direktyvas, kad galėtume padidinti finansų rinkos skaidrumą e, e, ir e, galėsime tą užtikrinti bei savo atitinkamas priemonės susijusios su išvestiniais vertybiniais popieriais arba jų atžvilgių taikomas tik tai pasiteldami šią mokesčių sistemą. Anksčiau aš dėl mokesčių būtinumo abejojau, tačiau dabar aš pasisakau už komisijos pasiūlymą ir nesuprantu, kolegų reiškiamų abejonių. Uda Bulman. Aš e, e, pabandysiu kalbėti neilgiau, ne vieną minutę, kurią e, tu prieš pusę valandos pasiūlyi. Manau, kad Italijos pozicija yra kitokia, nei buvo pristatyta. Aš Monti pasisakymą e, supratau taip, kad jis pritarė bendram reglamentavimui E, manau, kad problemą tarp Švedijos ir Suomijos galima išspręsti pasitelkus buveinės principą, kurį e, siūlo komisija. Taip pat aš e, nelaikau atsitiktinumu, kad vis daugiau valstybių vyriausybių vadovų taip pat pritarė šiam pasiūlymui, pasiduodami savo piliečių spaudimui ir jeigu dabar valstybių vadovai pradeda konkuruoti dėl to, kas pirmasis e, įsives tokį mokestį, tai turėtume suteikti jiems galimybę pasitelkus bendrijos metodą ir pridarint Europos parlamentą visiems kartu tą padaryti. Pirmininkas dar Anė Jensen. Steiksiu žodį po tos ir po pietį kainį kalbės, kad trumpai galėtų atsakyti Olė Šmit klausimą. Ačiū, ponia pirmininkė, kai kas jau minėjo, kad aš esu viena iš pranešėjų, kurie yra atsakinga už nuosavų išteklių pranešimą biudžetų komitete. Ir mes taip pat rengiame nuomonę apie tai, ar finansų, finansinių sandorių mokestis gali būti kvalifikuojamas kaip vienas iš nuosavų išteklių. Ir turiu prisipažinti, kad biudžete dar neturime vieningos nuomonės, dar ją svarstome. Aš norėčiau užduoti klausimą komisijai. Pasiremdama jau kolegų nuomonę, jau užsakytą nuomonę, Kas atsitiks su tomis šalimis, kurios įsives šį mokestį? Nes man asmeniškai atrodo vargu, ar finansinių sandorių mokestį galima būtų kvalifikuoti kaip vieną iš nuosavų išteklių, jei jį taiko, taikytų tik tai kelios valstybės narės. Nes vienas iš nuosavų išteklių principų yra tas, kad tuos nuosavus išteklius sudaro įmokos iš visų valstybių narių. Taigi, šiame kontekste finansinių sandorių mokestis kelia problemų. Antras dalykas - įsisteigimo šalies principas. Man irgi įdomu, kaip šis principas bus taikomas, jei e, šioje sistemoje, šio mokesčio sistemoje nedalyvaus visos valstybės narės. An, ačiū, Ana Siepan. Olė, vienam bičiuliui jau sakiau, kad šis mokestis turėtų būti taikomas e, visoje Europos Sąjungoje. Ir jei nėra įmanoma jo įvesti visose valstybėse narėse, tuomet reikia pradėti bent jau nuo eurozonos. O pagrindinis šio pasiūlymo tikslas remiasi nuostata, kad galiausiai visos valstybės narės, išskyrus vieną, galiausiai įsives eurą. Ir būtų negerai, jei viena valstybė narė pasipriešinusi šiam pasiūlymui galėtų laikyti įkaitais visas kitas valstybės narės. Toliau, ilgalaikės investicijos. Manau, kad šis pasiūlymas bus naudingas ilgalaikėms institucijoms. Pirmiausia, dėl to, kad šis nebus taikomas pirminėms rinkoms, bet to e, pensijų fondai labai retai investuoja antrinėse rinkose. Bet o šis mokestis yra progresyvinis. Ir todėl jis neturėtų sukelti problemų, kuriu, apie kurias kalbėjo kolegos. Ir paskutinis dalykas, ponė pirmininkė, pajamos, kurios bus surinktos iš šio mokesčio. Ir apie pasiūlymą skirti šias pajamas nuosaviems ištekliams. Šis pasiūlymas, man atrodo, priimtiniausias. Rolf Diemer. Žodis komisijos atstovai Roldimer. Ačiū, pana Klins. Europos komisijos vardu aš pirmiausia noriu padėkoti komitetui už šios aktualios temos iškilimą. Taigi trumpai noriu padėkoti poniai Padimatai už išsamius paaiškinimus. Tai turbūt e, mūsų nestebina, nes e, manome, kad einame teisinga kryptimi. Galbūt aš e, trumpai apžvelgsiu e, diskusijos pagrindinius elementus. Visų pirma, dėkoju už mm, palankų komisijos pasiūlymo įvertinimą, ypač kai kalbame apie buveinės principą. Uh, Esame štai tikrai jums dėkingi. Įvesdami šį principą mes pirmiausia galvojame atkreipti dėmesį į trečiųjų šalių finansų operatorių veikėjus ir jų santykiai su ES finansų rinka. Galvojame, kaip juos įtraukti į finansų mokesčio taikymą. Kai kurios valstybės narės e, laikosi kitokio požiūrio ir sako, kad reikėtų taikyti e, operacijos kilmės principą. Ir E, reikėtų įvertinti, ar e, tam tikri finansiniai popieriai yra e, priklauso Europos finansinėms institucijoms ar ne. Europos komisija kol kas atlieka e, tokio metodo tyrimą. Kas atsitiktų, jeigu tik tai nedidelė grupė valstybių narių taikytų finansų operacijų mokestį? E, Noriu pasakyti, kad Europos komisijos pasiūlymų pirmiausia yra galvojama apie visas 27 valstybės narės ir mes tikimės ir siekiame, kad bus imstasi pastangų, kad būtų įtrauktos visos 27 šalis. Kol komisija e, sugeba išlaikyti e, pasiūlymą iš laikyti įplaukas iš finansinių operacijų mokesčių ES nuosavų išteklių E, skirsnyje. Tai e, turime suprasti, kad e, tai taps, tai pasiteisins tik jeigu visos 27 valstybės narės taikys. Jeigu galiausiai atsiras valstybių, kurios nenorės to daryti, tai turėsime galvoti apie sustiprintą bendradarbiavimą ir atsižvelgti į galimą teisinę bazę tam. Tam reikia bent jau trečdalio valstybių narių ar devinių valstybių narių e, pritarimo, devynios turi taikyti tą mokestį, Taip pat mes žinome, kad jau dešimt valstybių narių dabar turi tam tikro pobūdžio finansinių operacijų mokesčius. Taigi tokie pavieniai teisės aktai jau yra priimti. Dėl to galvojame, kaip galėtų pasibaigti šios diskusijos, kokiu gali būti pasiekta rezultatų ir pirmiausia yra galvojama, kaip leisti valstybėms narėms e, taikyti savas sistemas, jeigu jos to nori. Kadangi laiko nepakanka, aš nesileisiu į Europos komisijos poveikio vertinimo detalės, bet aš atsakysiu į keletą klausimų, kurie pirmiausia buvo susijęs su dviem pagrindiniais e, bruožais pasiūlyme. Pirmiausia, poveikio vertinimas savaime suprantama yra atliekamas tam, kad būtų priimtas informacija pagristas politinis sprendimas. Europos komisija turi žinoti, ar verta teikti pasiūlymą ar ne ir ar reikia pradėti atitinkamą politinį procesą ar ne. E, toks, e, tikimy, toks tyrimas nepakeičia politinio sprendimo. Europos komisija nusprendė teikti šį pasiūlymą, mano, kad tai padarė pagrįstai, nes e, poveikio vertinimas rodo, kad dabar patiriame tam tikrų ekonominių e, nuostolių. Ir čia aš galėčiau išskirti kitą e, svarbų pastebėjimą, taip pat susijusiu su apibrėžimu. Poveikio vertinimas pagrystas ekonominėmis simulacijomis gali atsižvelgti tik į ekonominės realybės tam tikras dalis. Finansinių operacijų mokesčio e, e, esmė dažnai negali susilaukti reikiamo dėmesio ir taip e, negalime aptarti įplaukų surinkimo. Jeigu išmintingai būtų naudojamos, tokios įplaukos galėtų labai ženkliai prisidėti prie valstybių ekonomikos augimo, pavyzdžiui. Trečias dalykas - Europos komisija atnaujino poveikio vertinimo tam tikras dalis. Mm, tai darėme E, pirmiausia įvertindami makroekonominių rezultatų simulaciją ir greitai paskelbsime naujus skaičius, kurie dar kartą parodys, kad tolimesnėje perspektyvoje ekonomikos e, padarniai ekonomikai įvedus finansinių operacijų mokestį bus e, ne nepalankus ir ne bereikšmiai. Buvo pateikta keletas klausimų apie mokesčio atskirus uh, variantus. Pavyzdžiui, pensijų mokestis buvo paminė, pen, pensijų fondai buvo paminėti keletas parlamentarų. Čia reikėtų pasakyti, kad e, turime suvokti, jog įvedus finansinių operacijų mokestį bus padaryta įtaka e, rinkos veikėjų elgesiui, įskaitant ir pensijų fondų elgesiui, e, įgyvendant jų investavimo strategijas. Tačiau poveikis e, realiam, realus poveikis pensininkams nebus negatyvus. Mes bent jau tai suskaičiavome, kad e, sistemingai negatyvus jis nebus. Antras dalykas. E, vienas iš pasiūlymo tikslų yra sukurti paskatą ilgalaikiams investavimo strategijoms tie pensijų fondai, kurie dabar savo strategijas e, orientuoja į e, dažnas e, operacijas, galbūt šiek tiek nukentės nuo šio mokesčio, bet, kaip aš jau sakiau, tai nėra mūsų tikslas. Mes norime sukurti e, sąlygas palankesnės ilgalaikiškesniems investavimo strategijoms ir geresniam vidaus rinkos funkcionavimui. Dabar jau baigsiu, bet buvo pateikti trys labai uh, e, konkretus klausimai, kurių negaliu neatsakyti. Kodėl du tarifai? Vienas išvesiniams finansiniams mm, dokumentams ir kitas vertybinėms popieriams. Uh, šis tarifų klausimas yra susijęs su uh, tam tikromis mokesčių bazėmis, nes egzistuoja dvi skirtingos mokesčių bazės e, išvestiniams popieriams ir e, vertybiniams popieriams, kurie turi rinkos e, E, vertę. Todėl yra logiška e, nustatyti proporcingą mokesčių tarifą. Mokesčių bazės apibrėžimą mes siūlome tam, kad būtų sukurta e, veikianti mokestinė bazė ir kuri leistų aiškiai apibrėžti tuos tarifus. Vietos valiutos sandoriai. Europos komisija e, prisimena ES sutarties nuostatą dėl laisvo kapitalo judėjimo ir aišku, ji neleistų įvesti mokesčio e, valiutoms, e, operacijoms, kurios yra atliekamas vietos valiuta. Uh Įplaukos į nuosavus išteklius, jų panaudojimas, apie tai norėčiau irgi pabandyti atsakyti. Europos komisijos pasiūlyme dėl finansų operacijų mokesčių įvedimo e, yra e, remiamasi 113 ES sutarties straipsnių. Jos e, to pasiūlymo tikslas pagerinti finansų paslaugų vidaus rinką, e, jos funkcionavimą ir šis pasiūlymas e, egzistuoja individualiai savarankiškai, jis keisys savarankiškai ir jeigu bus pateikta kokiu kitų pasiūlymų, tai e, turėtų tai nepakeisti šio reglamento taikymo. Jeigu turėsi dar daugiau klausimų, galėsiu atsakyti kitą kartą. Ačiū. Na, žodžiu, teikiamas pranešėjai, o ne padimatė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems kolegoms už e, šią konstruktyvę naudingą diskusiją. Noriu padėkoti labai šešėliams pranešėjams, su dauguma iš jų jau turėjome galimybę anksčiau pasikeisti nuomonėmis. Dabar e, negalėsiu atsakyti į kiekvieną klausimą, sureaguoti į kiekvieną pastabą, tai yra tik pirmasis pasikeitimas nuomonėmis. Tris aspektus norėčiau išskirti. Žinoma, norėčiau padėkoti e, Žanui Poliui, Paskaliui, kitiems e, kolegoms iš Prancūzijos už papildomą informaciją susijusią su e, Prancūzijos rengiamomis priemonėmis ir įvykiai šioje šalyje, kurie vyko pastarosiamis dienomis. Buvo užduoti keli klausimai dėl e, šio mokesčio veiksmingumo, dėl e, sistemoje dalyvaujančių narių skaičiaus. Manau, kad pirmiausia turėtume steigti galimybę įgyveninti šį pasiūlymą tam, kad būtų įmanoma uh, mokesčių sistemą įvesti 27 valstybėse narėse, turime koordinuoti savo veiksmus, kad galėtume tikėtis sėkmės Europos lygių. Kalbant apie pareikštas išlygas ir kitas pastabas, arba į jas reaguojant, ypač kolegų iš Junktinės karalystės pastabas turint omenyje, taip pat Svenas pareiškė kelias, kelias nuogastavimus. Taip, Junktinėje karalystėje jau galioja žyminis mokestis ir maždaug dešimtyje ES valstybių narių panašus mokestis egzistuoja arba kažkas panašaus į finansinių sandorių apmokestinimą. Komisija užsibrėžė teisingą tikslą geriau koordinuoti veiksmus mokesčių surinkimo e, srityje, nes e, tokių skirtingų Europos valstybės narėse galiojančių finansinių sandorių mokesčių koordinavimas tikrai turėtų būti vertintinas teigiamai, o ne atvirkščiai, tai pagerintų padėti ES valstybėse narėse. Mes čia nekalbame apie savo konkurencingumą E, trečių šalių atžvilgių. Mes kalbame apie konkurencingumą vidaus rinkoje, kuris vyksta. Mes visi kartu nusprendėme, kad kursime bendrąją rinką ir jau e, turime veikiančią finansinių paslaugų vidaus rinką, todėl turime dėti visas įmanomas pastangas, kad pagerintume e, konkurencingumą šioje vidaus rinkoje tarpusavio konkurencingumo, o tai pagerintų ir ES konkurencingumą trečiųjų šalių atžvilgių. Čia tikrai e, mes nebandome ką nors užsipulti įvesdami naujus mokesčius, mes tik siekiame koordinuoti savo veiksmus. Manau, kad kai kurių kolegų reagavimas buvo šiek tiek e, perdėtas, kurie teigia, kad e, mokesčių klausimai ES yra tabu, galbūt reikėtų keisti savo požiūrį. Aš manau, kad reikėtų keisti savo požiūrį, taip pat ir šioje srityje dedame pagrindus e, ekonomikos valdysenai, e, biudžetų sandaros kriterijų nustatymui. Ir tos vyriausybės, kurios dabar labai uh, inertingai reaguoja į šį komisijos pasiūlymą, vadovaujasi mintimi, kad ES bando pasisavinti dalį nacionalinių valstybių surinkamų lėšų, tačiau šio pasiūlymo esmė susijusi išimtinai tik su mokestiniais aspektais. Kai kurie Kolegos minėjo, kad galiausiai e, šis mokestis bus keliamas e, smulkėsiams investuotojams ir e, vartotojams ant jų pečių. Aš jau minėjau komisijos numatomas išmin, išimtis ir uh, uh, mokesčio taikymo sritis. Šis mokestis bus taikomas finansų institucijoms ir uh, finansų rinkos subjektams. Uh, tikrai mažos vidutinės įmonės arba namų ūkiai neturėtų būti apsunkinami arba nebus apsunkinami šio mokesčiu. Aš tikrai taip nemanau, kad egzistuotų toks pavojus. Esu tačiau atvira įvairiems pasiūlymams, galėtume galbūt šios saugiklius dar labiau e, sustiprinti, siekiant apsaugoti uh, minėtas visuomenės grupės, tačiau tai neturėtų tapti mūsų alibi, būtent siekis apsaugoti namų ūkius arba smulkiuosius vartotojus ir e, įmonės, nes e, jos jau dabar yra pakankamai apsunkinamos mokesčių našta didžiojoje dalyje ES valstybių. Jeigu mes norime apginti jų interesus, būtent turėtume ir pasirinkti e, pritarti siūlomam pasiūlymui. Jungtinė karalystė taip pat esama nemažai šio pasiūlymo šalininko. Aišku, reikėtų nusistatyti prioritetinės sritis, kurios mums labiausiai turi rūpėti, tačiau komisijos pasiūlyme e, tikrai, komisijos pasiūlymų tikrai siekiama užtikrinti ir užtikrinama, kad nenukentėtų konkurencingumas Europos finansų sektoriaus, kalbant apie poveikio įvertinimą, kurį minėjo komisijos atstovas. Padėtis tokia, kad komisija yra parengusi plataus masto poveikio įvertinimą, kuriame įvertinimos e, įvairios grėsmės, įvairios e, išlygos, įgyvendinant ir e, įdėgiant e, tokį e, siūlomą mokestį. Šis poveikio vertimas tikrai yra labai patikimas ir niekas nenori tvirtinti, kad siūloma mokesčių sistema negalėtų sukelti jokios grėsmės, tačiau pasveriant tarpusavyje galimas grėsmės ir galima naudą, rezultatas galutinis gaunamas yra teigiamas. Todėl mes turime aiškiai pabrėžti, kad teigiami aspektai yra pakankamai e, plataus masto, o kylančios grėsmės nėra labai didelės. Tai ačiū uždėmesi, pirinkas, ačiū pranešėjai, ačiū visiems kolegoms. E, aš leidau, kad diskusija vyktų daug ilgiau nei numatyta, nes beveik visi esantys salėje norėjo kalbėti, o tai parodo šio klausimo svarbą. Dar e, trumpai pristatysiu terminus. E, Viešiai klausimai šią temą vyks vasario 6 dieną, vasario 26 dieną bus e, svarstamas pranešimo projektas ir iki kovo 7.12 val. galima teikti pakeitimus, kurie bus svarstomi kovo 26 dieną, o balsavimas ekonomikos komitete numatomas e, balandžio 24 dieną, o per plenarinę sesiją Strasbūrė e, bus balsuojama birželio 1 dieną. Dėkoju visiems e, diskusijos dalyviams. Dabar perleisiu pirmininkavimo posėdžiui panas Šiklūnai. after shadows, and we will provide you with uh-huh. the ah. catch the eye list. Fine. Um, we come to the fourth item on the agenda, which is the proposal for a council directive on. Dabar pereiname prie ketvirto darbo tvarkės punkto, tai yra dėl pasiūlymo dėl direktyvos, dėl bendrosios konsoliduotosios pelno mokesčių bazės. Mūsų pranešėja yra Marijan Tansin. Pone, jums ir suteiksiu žodį iš karto. Ačiū, pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti kolegoms už tai, kad e, jie patekė daugybę pakeitimų. Taigi, aš darbo per kalėdų, kalė, per kalėdų atostogas turėjau tikrai nemažai. Vien šis komitetas pateikė kelias šimtus pakeitimų. Aš negalėsiu jų visų nagrinėti pailiui. Aš pabandžiau suskirstyti visus pakeitimus e, į atskiras grupės ir aš tas grupės ir aptarsiu. O konkrečius pakeitimus pato svarstysiu su šešėliniais pranešėjais bei pakeitimų autoriais. Taigi, pirmiausia, tvarkaraštis. Mes turime dirbti labai sparčiai, kadangi pakeitimus galime svarstyti tik tai šiandien, o laiko Šiandien liko jų netiek daug. Taigi tai reikėtų atsižvelgti. Pirmiausia, kokią aš noriu padaryti pirmiausia, taigi kolegos pateikė kelias naujas mintis. Pavyzdžiui, siūloma yra taikyti sustiprinto bendradarbiavimo modelį, galimybė kai kurioms valstybėms narėms nuspręsti, ar taikyti nuostatas ar ne taip pat buvo pasiūlyta ir ši galimybė turėtų būti taikoma valstybėms narėms, o ne bendrovėms. Taigi, kolegos pateikė e, kelis naujus pasiūlymus. Pirmiausia, aš jūs ir e, e, tuos pasiūlymus ir pakomentuosiu, o po to perėsiu prie pakeitimų. Pone Guliar pateikė tokį pasiūlymą. Ji siūlo taikyti sustiprinto bendradarbiavimo modelį pagal arba tradicinį jos apibrėžimą, arba uh, leidžiant e, sustiprinti bendradarbiauti e, eurozonos šalims. Pane Guliar e, suformulavo šį pasiūlymą atsižvelgdama į politinės aplinkybės. Gal ir mes galėtume atsižvelgti į šį pasiūlymą, bet nežinau, ar reikėtų apie tai kalbėti teisės akte. Jei mes norime, kad būtų taikomas sustiprintas bendradarbiavimas, tuomet pagal sutartį turime susilaukti naujų iniciatyvų arba iš komisijos, arba iš valstybės narės. Tuomet tokį pasiūlymą turi patvirtinti parlamentas ir tuomet būtų pateiktas naujas pasiūlymas. Ir jeigu mes nesugebėsime įtikinti visas 27 valstybės narės e, taikyti konsoliduotą mokesčio bazę, tuomet e, galėtume pritaikyti šį modelį kelioms valstybėms narėms. Toliau, ponės Trečiak ir, ir kiti siūlo numatyti galimybę valstybėms narėms pačioms susispręsti, ar taikyti bendrą konsoliduotą pelno mokesčių bazę ar ne. Kolegos siūlo taip pat numatyti tokią galimybę ir valstybėms narėms. Tai šiek tiek pakeistų mūsų teisinę struktūrą. Nelabai įsivaizduoju, kaip tai galėtų būti padaryta ir kaip tai dėlėtų su sustiprinto bendradarbiavimo modeliu. Bet šiaip principas yra toks, kad kelios valstybės narės pradėtų gyveninti šį projektą, o po to kelio kitos valstybės narės galėtų apsispręsti, ar jis joms tinka. Toliau, ponas Lambert nori, kad dalis pajamų surinkta iš šio pelno mokesčio būtų traktuojama kaip vienas iš nuosavų išteklių. Ir šiame kontekste norėčiau priminti tai, apie ką kalbėjo Ana Jensen, kas varsime ankstesnį klausimą, kalbėjo apie tai, kad kaip galima būtų šias pajamas laikyti nuosavais ištekliais, jei ne visos valstybės narės dalyvautų šiame projekte. Ir mokesčių tarifai. Kaip mes juos galėsime derinti ir ar reikės juos derinti? Ši diskusija būtų panašiai į, į e, debatus, kurie yra susijęs su tuo, ar finansinių mokesčių, sandorių mokestį galima būtų laikyti nuosavų išteklių. Manau, kad šios klausimus reikėtų užsamiau aptarti, kai svarstysime nuosavų išteklių sistemą. O dabar skiri pakeitimai. Pone pirmininkė, pirmiausia, minimalūs mokesčio tarifai. Komisijos pasiūlyme nekalbama apie mokesčių tarifus, kalbama tik tai apie mokesčių bazę. Kai kurie kolegos nori, kad būtų derinami ir mokesčių tarifai Pavyzdžiui, ponas Liem, socialistų šešėlės pranešėjas, ponas Lambert, ponas Portas, jei neklystų, pateikė tokius pasiūlymus. Tačiau buvo ir tokių kolegų, kuriem laikosi visiškai kitokios nuomonės ir mano, jog jokių būdų negalima derinti mokesčių tarifų. Turėtume paklausti komisijos, kokia yra jos nuomonė. Aš asmeniškai manau, kad prieš pradėtume kalbėti apie mokesčių tarifus, turėtume išnagrinėti, ar toks pasiūlymas yra teisėtas. Turėtume išnagrinėti, ar, e, pasiūly, ar pateikti pakeitimą neprieštarauja galiojantiems teisės aktams. Ar mes turime tam tinkamą teisinį pagrindą. Kalbame apie tiesioginį mokestį, o, o ES neturi kompetencijos tiesioginių mokesčių srityje. Gal mes galėtume pritaikyti e, sutarties 113 ir 115 straipsnį. Tačiau mes žinome, kad e, sutartyje taip pat yra labai griežtai saugomos ir valstybių narių prerogatyvos ir kompetencijos. Jei mes bandysime derinti ne vien mokesčių bazę, bet ir mokesčių tarifus, iškils kompetencijų konfliktas. Ir gal mūsų teisininkai galėtų mums patarti, ar mes galime derinti mokesčių tarifus. Aš asmeniškai manau, kad šiuo metu gal nereikėtų to daryti. Be abejo, būtų puiku, jei ateityje, kada nors mes turėtume bendrą mokesčių, mokesčių, mokesčio tarifą, bendrą mokesčio bazę. Būtų puiku, Tačiau, jei pažvelgsime į dabartinę situaciją, jei prisiminsime problemas, kurias turi spręsti valstybės narės, iš pirmiausia turiu galvoje biudžeto deficito klausimą, suvoksime, jog dabar nėra tinkamas laikas tam, kad teiktume tokį ambicingą pasiūlymą. Jau pasiūlymą suderinti e, mokesčių, pelno mokesčių bazai jau yra pakankamai rimtas. Todėl aš siūlau nepritarti tiems pakeitimams, kurie, siūlo, kurie siekiama suderinti pelno mokesčių tarifą. Gal galima būtų preambulėje arba aiškinamame memorandume paminėti, jog ateityje reikėtų derinti ir mokesčių tarifus. Tačiau šiuo metu manau, kad tikrai nereikėtų apie tai kalbėti pagrindinėme tekste. Žinau, kad šis pasiūlymas ir taip jau kelia problemų valstybėms narėms. Ir manau, kad uh, Jei mes iškelsime pernelik daug reikalavimų, tuomet gali sugriūti apskritai uh, uh, visas šis projektas įvesti bendrą konsoliduotą pelno mokesčių bazę. Toliau. Gūja frakcija patikė vieną pakeitimą, kuriame kalbama apie tai, kad apie tai, kad tais atvejais, kai e, nustatant, apibrėžiant e, mokesčio, pelno mokesčio bazę yra atsižvelgiama į tai, kiek darbuotojų dirba bendrovėje, yra labai sudėtingas ir jį reikėtų išsameu e, aptarti. Komisija nusprendė taikyti tam tikrus e, galiojančios formulės elementus. Aš kalbu apie paskirstimo formulę. Ir jei mes e, bandysime šią formulę papildyti papildomų aspektų, tai yra e, bandysime atsižvelgti tai, kiek darbuotojų dirba bendrovė, tai sukels papildomų problemų. Toliau, Ar ši sistema turėtų būti privaloma, ar valstybės narėms turi būti palikta galimybė rinktis, ar prisimti prie jos, ar ne. Yra pateikti keli pakeitimai, kuriuose kalbame apie tai, kad ši sistema turi būti privaloma. Poninė Guliar, pažiūrėjau, apie tai kalba. Jos nuomonė yra pagrįsta argumentu, jog ir taip mes jau labai glaudžiai bendradarbiavame Europos Sąjungoje. Gūje šešėlinis priešės taip pat pateikė pakeitimą kuriuo siekima panašių tikslų. Panas Lambert taip pat kalbėjo apie tai, kad bendroji konsoliduotojo mokesčio, pelno mokesčio bazė turėtų būti taikoma stambioms įmonėms, o mažoms ir vidutinėms turėtų būti palikta galimybė uh, taikyti arba netaikyti šią bazę. Nepamirškime, jog uh, labai dažnai yra piknaudžiavime subsidiarumo principų ir aš tikrai nenoriu juo piknaudžiauti, tačiau manau, kad šiuo konkrečiu atveju tikrai iškils problemų dėl subsidiarumo. Jei mes siūlysime privalomą pelno konsultuotos mokesčio bazės e, e, sistemą, tai tikrai E, sukels subsidiarumo problemų. Be to, jei valstybės narės pasirinks netaikyti šios sistemos ir nuspręs taikyti ją ateityje, tai sukels po papildomų problemų valstybėms narėms. Ir dabar nėra tinkamas laikas privalomai sistemai. Aš manau, kad reikėtų uh, siūlyti sistemą, kuri leistų valstybės narėms pasirinkti, ar dalyvauti joje ar ne. Bet vėlgi, kolegų nuomonė e, skiria, nuomonė skiriasi šiuo klausimu. Gal mes galėtume kažkur tekste paminėti, jog ši sistema turėtų ateityje tapti privaloma ir kad e, pradėjus ją taikyti, reikės atlik, atlikti analizę kurios išvados remintis galima būtų nuspręsti, ar jį turėtų būti privaloma ar ne. Toliau yra keli pasiūlymai, kuriuose kalbama apie tai, kad reikia, peržiūros laiką reikia pratesti. Atsiprašau, perinamąjį laikotarpį reikia pratesti nuo 3 iki 5 metų. Aš manau, kad penkeri metai yra visiškai tinkamas laikas. Tačiau jų kolegoms atrodo, kad labiau tinka trijų metų laikotarpis, aš tam neprieštarausiu. Toliau, konsolidavimas. Vienas iš kolegų kalba apie tai, kad mums nereikia bendros konsoliduotusios pelno mokesčių bazės apibrieštyje, žodžio konsoliduotoji. Tik vienas kolega pateikė tokį pasiūlymą ir man atrodo, kad dauguma kolegų tokiam pasiūlymui nepritars. Bet mes be abejo galime dar panagrinėti tuos straipsnius, kuriems yra pateiktas šis pakeitimas. Jei mes norime konsoliduoti pelno mokesčių bazę, tuomet reikia pagalvoti apie tai, ką apims tokia konsolidacija, kaip bus konsoliduotos sąnaudų ir e, pelno ataskaitos. Ir uh, e, GUI frakcija pateikė pakeitimus šiuo klausimu. Kiti kolegos pritarė komisijos pasiūlymui. Gūja frakcijos pasiūlymas mane kiek nustebino. Pavyzdžiui, kalbama apie, jame kalbama apie tai, a, a, apie mažiau nei 50 procentų balsavimo teisų, kad konsolidavimas turėtų apimti tik tai tiek a, balsavimo teisų. Ir GUE frakcija remiasi tuo, kad kartais uh, viena bendrovė gali dalyvauti kelių kitų bendrovių veikloje. Bet aš manau, kad tai labai apsunkins sistemą. Mums reikėtų laipsniško konsolidavimo sistemos ir todėl aš siūlau laikytis komisijos pasiūlymo. Toliau. Pelno ir nuostolių apibrėžimas frakcijos patikė skirtingus pasiūlymus. Kai kas sakė, kad negalima bus įvertinti nuostolių, kurie buvo įtraukti į buhaltetinę apskaitą įsigaliojus šiam pasiūlymui atgalinė data. Kai įsigalios ši, ši ši direktyva, tuomet aš manau, kad galima būtų atsižvelgti į nuostolius, kurie buvo patirti iki e, šios direktyvos įsigaliojimo. Tačiau tuomet reikės atsižvelgti į tą jų dalį, kuri atsiras sąskaitose e, jau po direktyvos įsigaliojimo datos. Aš išnagrinėsiu pateiktus šio klausimo pakeitimus su jų autoriais. Toliau. Kalbam, pavyzdžiui, apie tai, kad kad mokesčiai, kurie buvo pateikti, e, nuostoliai, kurie buvo patirti prieš penkerius, e, per penkerių metų laikotarpį, neturėtų būti įtraukti skaičiuojant mokesčio bazę. Aš nelabai suprantu, kodėl buvo pateikti tokie pakeitimai. Aš nežinau, ar iš tikrųjų reikia nustatyti mokesčių galiojimo trukmę ir ją priboti penkeriais metais. Aš manau, kad patirti nuostolį yra patirti nuostolį, nesvarbu, kada jie buvo patirti. Toliau pakeit, yra pateikti keli pakeitimai, kuriuose kalbama apie sandorius tarp asocijuotų asmenų. Siūloma yra taikyti dokumentinį metodą. Kitaip sakant, turima būtų, galima būtų leisti uh, tokius sandorius, bet tik tuomet, jeigu būtų taikoma labai griežtai apibriešta uh, tokių sandorių atlikimo uh, sistema. Šį klausimą galima būtų išsameu aptarti. Toliau, galimybė taikyti ar netaikyti šį, šį pasiūlymą, aš apie tai jau kalbėjau toliau bendrovė konsolidavimas ir susijungimai. Tai yra labai platus klausimas, nemanau, kad dabar galėtume jį svarstyti. Tačiau išsame buvo kalbėta apie laipsnišką sistemą ir apie 72-73 straipsnius. Iš esmės čia kalbama apie tas pajamas, kurios jau buvo apmokestintos ryšiuose šalyse, bet e, E, ypač tais atvejais, kai mokestis buvo labai nedidelis. Toliau vadinamasis switch over. Pagal dabartinį pasiūlymą galima būtų tikėtis 40 40 e, procentų rodiklį. Kai kurie kolegos nori, kad šis rodiklis būtų padidintas iki 70 arba net 100 procentų. Taigi, iš esmės, tai reiškia, kad valst... kai kas mano, kad pelno, mokeš... pelno mokestis kai kuriuose valstybės narėse yra, yra labai mažas. Reikėtų šį klausimą dar išsameu aptarti ir paklausti kolegų, kurie, jie, tų kolegų, kurie nepateikė pakeitimų. Uh, Patekta yra ir nauja mintis. Siūloma yra numatyti kompensacijų paketą toms valstybėms narėms, kurios gali atsiradus šiam mokesčiui prarasti pajamų. Pirminkė, aš nelabai įsivaizduoju, kaip kolegos e, ketina gyvendinti tokią sistemą. Gal pati mintis nėra bloga, tačiau man atrodo, kad įgyvendinti tokią sistemą būtų, tokį pasiūlymą būtų praktiškai neįmanoma, nes labai sunku yra įvertinti, kas nukentės, o kas laimės ir kas išlošus iš šio mokesčio. Werner Lange ir kolegos iš Prancūzijos jau kalbėjau apie panašias problemas, kai mes varstėme finansinių sandorių mokestį. Mums reikia tokios sistemos, kuri galėtų veikti praktikoje ir kuri galėtų būti pritaikyta visose valstybės narėse. Toliau paskirstimo formulė. Jei mes norime kompensuoti e, prarastas pajamas ir patirtus nuostolius, tuomet turime numatyti tokią paskirstimo formulę, uh, kuri tiktų visoms valstybėms narėms. Ir šią tinkamai suformuluoti šią formulę yra labai svarbu. Komisija pateikė e, tris rodiklius. Tai yra, reikėtų atsižvelgti į apyvartį, darbą ir turtą. Ir darbas. E, darbo segmentas sus, e, susideda iš e, darbuotojų skaičiaus ir darbo sąnaudų. Man atrodo, kad komisijos pateikti argumentai yra labai aiškiai išdėstyti. Darbuotojų skaičius ir darbo užmokestis yra dalykai, kurie yra įtraukti į atitinkamus finansinius dokumentus, todėl jūs suklostoti nebus įmanoma. Kolegos pateikė pakeitimus, kuriuose siūloma yra mažiau dėmesio skirti apyvartai ir daugiau svorio suteikti kitiems formulės elementams, kitiems veiksniams. Man atrodo, kad reikėtų išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp šių trijų elementų. Jei mes mažiau, daugiau dėmesio skirsime uh, apyvartai, tai gali neigiamai paveikti padėti kai kuriuose mažesnėse valstybės narėse. Ir mes nenorime diskriminuoti mažų valstybių narių. Ir aš suprantu tas kolegas, tuos kolegas, kurie kalba apie tai, kad apyvartą reikės skirti suteikti mažesnį svorį nei kitoms nuomonės dalims. Toliau, kovos panaudžiavimo taisyklės. Gal šį klausimą reikėtų aptarti su kolegomis, e, kurie patikė pakeitimus, o ne dabar, nes e, aš galėčiau apie, apie šias taisyklės kalbėti labai ilgai. 81, 83 ir 85 pakeitimai. Ten apie tai kalbama. Gų ir žalėje patikė nemažai pakeitimų 9-16 straipsniui. Tačiau aš labiau pritariu komisijos pasiūlymui, o ne pakeitimams. Vienas pakeitimas mane itin nustebino. Tai yra gūja pakeitimas, kuriame kalbama apie galimybę atskaityti e, lėšas skirtas e, moksliniams tyrimams bei plėtrai. Mes norime e, skatinti valstybės narės e, atlikti mokslinius tyrimus e, bei vykdyti plėtrą, nes moksliniai tyrimai yra reikalingi tam, kad kompanijos išliktų konkurentingos. Todėl aš manau, kad komisijos pasiūlymas atskaityti lėšas skirtas moksliniams, moksliniams tyrimams ir plėtrai yra tinkamas. Toliau. Pono Tremoso pasiūlymai. Mes iš esmės galėtume jam pritarti, mes visi žinome, kad nedara mokėti per nelik didelių atlyginimų e, įmonės vadovams. Tačiau aš manau, kad e, iš esmės e, šio tikslo reikia siekti kitur, ne šiame dokumente. Ponas Lyjam, socialistų frakcijos narys, pateikė pakeitimus socialistų frakcijos vardu, kuriuose kalbama apie tai, kad reikėtų panaikinti akcizo mokesčius, kurie yra taikomi alkoholiui bei energetikos produktams. produktams. Tam aš gal ir galėčiau pritarti. Toliau. Apibrieštis. Aš manau, kad mes turime laikytis nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų šiuo klausimu. Aš manau, kad dviejų prižiūrų neturėtų priklausyti nuo uh, apsaug, uh, apskaitos taisyklių, kadangi kai kurios nacionalinės apskaitos taisyklės uh, skiriasi nuo tarptautinių normų. Ir aš manau, kad būtų geriau, protingiau nepririšti mūsų taikomų apibrėžimų prie, prie tarptinių apskaitos standartų. Pirmiausia, atsiprašau, kad kalbu tiek ilgai, bet pateikta tiek daug pakeitimų, o svarstyti šios pakeitimus komitete galime tik tai šiandien, todėl aš ir esu priversta kalbėti tiek ilgai. Yra dar vienas pakeitimų paketas susijęs su administraciniais klausimais ir kontrolės procedūra pateiktas vienas pakeitimas, kuriame yra kreipiamasi į tai, kreipiamasi į administraciją, kad būtų Europos lygių skurta centrinė tvarkymo tarnyba, kuri būtų atsakinga ne tik už domenų bazę, bet ir e, turėtų tam tikrą teisinę jurisdikciją. Bet e, nors aš pati pasisakyčiau už tokią tarnybą, nemanau, iš tiesų reikėtų teisinės jurisdikcijos. Manau, kad Europos komisija gali tvarkyti domenų bazę, e, tai yra pakankamai patikima instancija. Šį klausimą dar galėtume aptarti su skirtingais e, e, pranešiais ir komitetų nariais. Ponas Ole Schmidt pasiūlė tam tikrą formą, kuris e, kažkur kitur jau egzistuoja. Manau, kad tai būtų gera mintis. Varsybės narys ir Europos komisija galėtų tokiu būdu padiskutuoti, išspręsdamos egzistuojančias problemas. Dar vienas klausimas, pirmininkė, kurį būtina aptarti. Tai yra 131 straipsnis, peržiūros straipsnis. Pateikta bent 10 pakeitimų tuo klausimu. Europos komisijos dokumente sakoma, kad e, po penkerių metų turi būti atliekamas vertinimas. Daugelis kolegų nori, kad tas laikotarpis būtų sutrumpintas iki trejų. Tai jeigu visi to nori, tai aš galiu su jais sutikti kaip pranešėja. Tačiau nemanau, kad tai yra labai išmintinga. Čia kalbame apie mokesčius. Uh, E, prisiminkime, kad egzistuoja įplaukų metai, egzistuoja metai, kada reikia teikti mokesčių deklaraciją, paskui mokesčiai yra e, mokomi, paskui e, mo, išmokomi, po to vyks auditas. Taigi per trejus metus mes neturėsime pakankamai informacijos, ypač kai kalbame apie naujus mokesčius. Mums nepakaks informacijos, kad galėtume sukurti tvirtą vertinimo pagrindą. Mes prašėme komisijos, kad būtų teikiamas toks vertinimas, komisija pateiks mums ataskaitą, bet aš nemanau, kad politiniu požiūriu tai būtų naudinga. Kolegos, pagalvokite apie tai dar kartą ir galbūt reikėtų išlaikyti tuos penkerius metus. Vadinasi, e, mes galėsime įvertinti geriau išorinių faktorių poveikį To mes nepadarytume, jeigu mm, remtumėmės vienerių metų pagrindų. Būtų išdėstyta labai daug argumentų ir idėjų, mes galėtume skirtingai vertinti ekonomikos augimo priežastis ir padarinius. Aš manau, kad mums reikia penkerių metų. Kai kalbame apie peržiūros straipsnių turinį, tai vos ne visi norėjo šitą pridurti. Aš pati pateikiau papildomus keturis, sąrašus, keturis e, punktus į sąrašą, kurie turėtų būti e, peržiūrėti per, per e, įvertinimą. Jeigu mes atsižvelgsime visus pasiūlymus, tai susidarys net 10 ar 13 skirtingų sričių peržiūrai. Nemanau, kad tai leistų gerai dirbti, efektyviai dirbti. Kolegos, manau, kad reikėtų siekti kompromiso šių klausimų. Ir galiausiai pirmininkė iškyla deleguotojų e, aktų klausimas. Daugelis kolegų sakė, kad straipsniai, kuriuose kalbama apie deleguotosius aktus, turėtų e, suteikti Europos parlamentui tokį pat statusą kaip ir tarybai. Man tai atrodo gerai ir pati iš esmės už tai pasisakau. Tačiaugi egzistuoja tarp institucinių susitarimas. Galbūt mes kartu su sekretoriatu galėtume apie tai pagalvoti ir pažiūrėti, kurie pakeitimai atitinka e, šį pasiūlymą. Bijau, kad pakeitimų tokių yra nedaug ir mes tų, kurie nesutikime netitinka, negalėsime priimti. Pirmininkės, prašau, kad kalbėjau taip ilgai, galbūt per daug techniškai e, dėščiau šią temą, bet tema labai sudėtinga ir jeigu norime ją diskutuoti, tai tų techninių detalių neišvengsime. Labai ačiū, mielai išklausysiu kolegų e, reakcijos, kolegų paaiškinimų. Uh, ačiū už tokį išsamų pakeitimų įvertinimą. Tiesa ta, kad laiko nebeturime Todėl paprašysiu visų kalbėsiančiųjų kalbėti trumpai ir aiškiai. Pirmiausia, šešėliniai pranešėjai socialdemokratų vardu. Aš kalbėsiu Limės Niok vardu, nes jis turėjo išvažiuoti į Paryžių. Aš dėkoju pranešėjai poniai Tysen už komentarą ir aš e, norėčiau trumpai pristatyti pakei, savo nuomonę į jūsų pateiktus pakeitimus. Pirmiausia, dėl e, neprivalomo ar privalomo e, šio bendros konstituotos pelno mokesčio bazės pobūdžio. E, Aš jau per pirmąjį pasikeitimą nuomonę labai aiškiai išdėščiau savo poziciją ir dar kartą norėčiau pasakyti, kad visi kolegos turėtų aiškiai suvokti, kokia rizika yra susijusi su e, neprivalomos sistemos įvedimu. Tokia sistema gali labai rimtai padaryti žalos valstybių narių fiskaliniams įplaukoms, bent jau kai kurių iš jų iš tiesų. Kadangi akivaizdu, kad e, kai kurios įmonės pasinaudos naują sistemą mokėti mažesnius mokesčius. E, kaip Europos komisija jau pripažino savo iškinamajame rašte, yra nepakankamai įvertintas neprivalomos sistemos poveikis valstybių narių finansų sistemai. ES valstybės narės dabar turi išbristi iš beprecedentiškai sunkios finansų krizės. Todėl valstybės narės padarė didžiulį spaudimą sumažinti biudžeto deficitą ir dabar, jeigu bus įvesta e, neprivaloma BKPMB, e, būtų pasielta neatsakingai ir politiniu ir ekonominiu požiūriu. Aš apgailėstauju, kad kai kurie EPP ir ALDE frakcijos nariai aš žinau, kad jie neprieštarauja privalomai sistemai, tačiau čia pasisakė už neprivalomą e, sistemą. Ir ateityje sakoma, kad atliekant direktyvos peržiūrą būtų įvestas privalomumas. Aš žinau, kad pranešėjai pasisako už privalomą sistemą, tačiau per e, sustiprinto bendradarbiavimo metodą. Mes turime suprasti, kad taryboje šį tekstą priimti bus labai sudėtinga. Ir todėl mes turėtume kalbėti apie tai, kad kai kurios valstybės narės jau dabar išreiškė susilaikymą dėl privalomos sistemos įvedimą. Europos parlamentas turėtų laikytis tvirtos pozicijos, išlikti ambicingas ir e, nepasiduoti e, spaudimui, kuris išplaukia iš įvykių taryboje. EPP frakcijos narė e, turi, e, yra pasisakiusi už tai, kad bendra konsolizuotojai pelno mokesčių bazė turėtų būti privaloma. Mes turime kalbėti apie tai, kad mokesčių bazės suderinimas turėtų būti privalomas, kaip kad ir sako EPP narė iš Lenkijos. Kita ponė iš EPP siūlo, kad būtų išbrauktas apyvartos veiksnys. Aš pritariu jų pakeitimų logikai, tačiau aš nemanau, kad tai padėtų išvengti mokesčių vengimo ir kad tai prisidėtų prie užimtumo stiprinimo. Kad ir koks būtų konsensusas galiausiai pasirinktas, mes turime numatyti peržiūros galimybę ir galimybę pakeisti direktyvą e, tuo metu. Aš sutinku su kolegomis, kurie sako, kad peržiūra turėtų būti vykdoma po trejų, o ne po penkerių metų. Ir e, paskutinis dalykas e, - mokesčių tarifas įmonėms. BKPMB e, nebūtų realiai pažangus sprendimas, nes nebus numatyta pakankamai E, paskatų užkirsti kelią mokesčių vengimui. Žinau, kad GUE ir žalieji pasiūlė e, pakeitimų, e, kurie e, numato kitokį mokesčių e, tarifą. Aš manau, kad turėtų būti numastytas minimalus tarifas ir ES e, lygių e, būtų e, užkirstas kelias mokesčių mažinimui. Žinau, kad per šešėlinių e, pranešėjų susitikimus visi šie pakeitimai bus labai rimtai atarti, aptarti. Ir aš dėkuoju socialistų frakcijos vardu. Thank you. Ačiū. Silvija, dabar jums žodis. Ačiū Dardai, ačiū visiems. Kadangi Marijana labai išsamei pristatė e, šį klausimą, aš kalbėsiu trumpai, turint omenyje, kad pakeitimų daug ir galima pasimesti e, detalėse. Du aspektus noriu paminėti. Pirmasis e, yra susijęs su tuo, kad manau, kad turėtume kiekvienas prisimti savo atsakomybę spręsdami šį klausimą, nes tai yra iššūkis vidaus rinkai. Man tikrai nepatinka, kad ES galioja šias rytyje skirtingi teisės aktai, todėl mums reikėtų bendromis pastangomis pasiekti, kad tos didžiosios įmonės, kurios veikia keliose valstybėse narėse, galėtų vadovauti su paprastinta E, pelno mokesčio sistema. E, jeigu nepavyks mums to pasiekti, tai nereikėtų nuleisti rankų ir reikėtų bendrai e, ieškoti bendromis pastangomis ir įvardinti problemą. Aš manau, kad siūloma sistema yra suprantama, tačiau man nepatinka numatomos išimtis mažoms, didelėms įmonėms bendroje rinkoje, už jos ribų veikiančiams įmonėms ir dėl to e, viskas tik tai dar labiau e, susipainioja. Čia taip pat pateikimo pasiūlymo nuoroda į e, Euro plus susitarimą, kuriame taip pat reglamentuojami mokesčių klausimai. Reikia konstatuoti, kad valstybių narių atskiros pozicijos tikrai nėra tokios skirtingos, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Dėkoju Marijanu už tai, kad ėmėsi šio darbo, dėkoju komisijos nariams ir aš manau, kad sugebėsime pasiekti kompromiso. Nemanau, kad reikėtų šį klausimą svarstyti ideologiniu požiūriu, tačiau turint omenyje, kad mokesčių klausimai ilgą laiką buvo tabu, tai e, bent jau siekis kažką keisti yra vertinamas teigiamai. Aš e, manau, kad mes negalime piliečiams tik tai pasakyti, kad e, neįmanoma šioje srityje pasiekti kompromiso, tai yra per daug e, sudėtinga. Reikia siekti realios pažangos. Ačiū. Ačiū Silvija Įvos Laičiak žodis. Ačiū pirmininkė. puikiai žinau, kad e, laiko turime nedaug, pasistengsiu kuo trumpiau kalbėti. Labai ačiū poniai Tyson už jos e, išsamų pristatymą ir e, sugebėjome įstikinti, kad ji puikiai susipažinusi su pasiūlymu, noriu du aspektus pažymėti. Vienas jų man reiškia raudonąją linija šiame pasiūlyme, o, kurios negalima peržengti, o antras aspektas susijęs su nuomonė, kurią prašė pareikšti ponė Taisin. Taigi pirmas aspektas susijęs su privalomu arba neprivalomu pobūdžiu. Malonu, kad mūsų pasiūlymas dėl e, BK, PMB neprivalomo pobūdžio yra svarstamas rimtai man kaip šešėliniam pranešėjui ECR frakcijos, nuo ECR frakcijos, tai yra ta raudonoji linija, kurią minėjau. <clears throat> Antrasis aspektas yra susijęs su įvertinimo peržiūros laikotarpiu trukme praktiškai ir logiškai mastant, e, manau, reikėtų pasirinkti penkerių mėnesių, penkerių metų laikotarpį. Ačiū. Ačiū už e, pas Lambers šneką, e, už pasirinktą teisingą požiūrį. Svarstančią klausimą norėčiau du aspektus pabrėžti. Ne Kalbant apie nuosavus ES išteklius, juos įmanoma užsitikrinti tik visiems veikiant kartu. Tačiau e, svarstydami ES išlaidų kategorijas mes neturėtume nusileisti dėl jų. E, strategija Europa 2020 ir uh, mokslo tyrimų plėtros programos išleidžiama daugiausia e, lėšų ir tokiu būdu jomis gali pasinaudoti ES įmonės e, dėl privalomo ir neprivalomo pobūdžio. Nežinau, ar tai turėtų būti raudonoji linija, tačiau bent jau siekti neprivalomumo mes turėtume. Dėl minimalių mokesčių tarif, tarifų galiu pasakyti, kad šioje srityje galbūt kyla tam tikrų problemų dėl teisinio pagrindo, tačiau vis tik tai turėtume pasvarstyti įvairius įmanomus variantus. Jeigu jums kyla abejonių dėl e, būtinybės siekti minimalių mokesčių tarifų. Tai galiu pasakyti, kad būtent dėl e, valstybių narių patiriamų finansinių sunkumų turėtume dėti visas pastangas, kad mokesčiai būtų surinkami kuo veiksmingiau pirmiausiai, ar reikėtų sumažinti nesažiningą konkurenciją tarp valstybių narų, narių, todėl e, esama pakankamai priežasčių imtis veiksmų nedelsant. Taigi dar grįžtant prie svarbiausio klausimo dėl privalomo ar neprivalomo pobūdžio. Niekaip nesuprantu, kuo naudinga galėtų būti neprivaloma e, sistema, ar tai būtų 28 sistema, ji būtų pasirinkama tik tuo atveju, jeigu būtų naudingesnė kai kuriems veikėjams. Taigi, manau, kad e, toks mokestis e, neturėtų būti grindžiamas šią dvasę. Man akivaizdu, kad sistema turi būti privaloma. Man patinka jūsų mintys dėl to, kad pirmiausiai e, mažos ir vidutinės e, įmonės e, nukentėtų nuo šio mokesčio taikymo ir po keliarių metų atliekama tiek kainuotų pakankamai brangiai. Manau, kad turėtume pradėti taikyti privalomą sistemą tik tai stambioms įmonėms, kurias būtų galima nesunkiai apibrėžti, po to vidutinio dydžio įmonėms ir dar praėjus tam tikram laiku galėtume viską e, peržiūrėti ir įvertinti. Man taip pat patinka jūsų pasiūlymas dėl e, pakankamai ilgo peržiūros, peržiūrį numatomo laikotarpio. Jeigu jūs sutiktumėte, kad kai kurioms įmonėms e, ši sistema turėtų būti taikoma privaloma tvarka, tai peržiūros laikotarpis siūlomas penkerių metų mums būtų priimtinas. Tačiau jeigu jūs e, siūlytumėte pasirinkti neprivalomą pobūdžio sistemą ir numatyti pakankamai ilgą laikotarpį iki jos peržiūros, tai manau, kad būtų sudėtinga pritarti mums. Thank you šiam pasiūlymui. Dėl e, e, pasirenkamos e, formos įmonių apyvarta yra vienas iš faktorių, tačiau ne pats svarbiausias. Taigi siūlyčiau jums imtis drąsių veiksmų, pirmiausiai dėl privalomo pobūdžio bent jau daliai ūkio subjektų ir jeigu pritartumėte tokiam požiūriu, tai būtų nu, galima toliau diskutuoti, jeigu pobūdis ir toliau liktų neprivalomas, tai manau, kad mums būtų sudėtinga e, šiam pasiūlymui pritarti dešimtis milijonų eurų, kurias e, per metus išleidžia e, didžiosios korporacijos tam, kad galėtų šokinėti nuo vienos mokesčių sistemos prie kitos, galėtų būti panaudotos kitoms reikmėms ir e, finansinė graža galbūt, aišku, būtų skirtinga įdėgų šią naują sistemą, tačiau vis tiek būtų galima sutaupyti daug lėšų. Pirmininkas, e, prašau e, kalbėti, tikrai kalbėti dabar labai trumpai, skaisime dar dešimt papildomų minučių šiam klausimui. Aš pirmininkai kalbėsiu tikrai trumpai, pasiūlyme yra daug patrauklių E, aspektų, daug siūlomų privalumų, e, tačiau paskirstimo mechanizmas mums kelia tam e, tikrų problemų ir pranešėja taip pat apie tai kalbėjo. Gali atsitikti taip, kad perskirstimo mechanizmas galėtų sąlygoti mokesčių perleidimo sistemos e, sukūrimo ir dėl to sumažėtų mokesčių pajamos tam tikrose valstybėse buvo e, minėti trys kriterijai ir pardavimai yra vienas iš jų. E, Didesnėms arba didelėms šalims tokia sistema teikia privalumų ir idealios sistemos, mokesčių sistemos atžvilgių E, būtų galima joms pasilikti ir sviestą, e, kurį parduoda ir už jį gaunamus pinigus. E, tačiau reikia paminėti, kad Vokietijoje veikia daug šeiminių įmonių, kurios eksportuoja savo gaminius. Niderlanduose veikia daug tarptautinių korporacijų ir tos taisyklės, jų poveikis galėtų būti skirtingas. Taigi, būtų gerai pirmiausia išsiaiškinti, koks būtų e, šių taisyklių e, naujos tvarkos poveikis. Aš manau, kad e, nebūtų gerai, jeigu mes sukurtume neproporcingą mokesčių surinkimo ir mokesčių perkelimo sistemą Taigi nacionaliniai parlamentai svarstydami šį pasiūlymą nemažai geltonų kortelių parodė ir noriu paklausti, ką pranešėja mano apie tai, nes keturios valstybės, kurios yra svarbios politinių požiūrių, mano, kad šis pasiūlymas turėtų būti neprivalomo pobūdžio. Taigi būtų įdomu išgirsti atitinkamą vertinimą. Olė Šmit dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ne, panašu, kad kartame šakom, kurios sėdime. Ponas Efink bent jau siūlo mums šitaip elgtis. Aš manau, kad šis klausimas yra labai delikatus. Ir manau, kad pranešėjos požiūris yra labai subalansuotas, labai nusaikus. Ir galiu iš esmės pritarti daug kam, ką pasakė ponia Guliar, šešėlinė pranešėja. Bet bet kuriuo atveju manau, kad tai pirmiausia reikia žengti pirmą žingsnį, o tik po to spręsti apie tai, ką daryti toliau. Aš suprantu, kad e, kai kurie kolegos nori, kad mūsų pasiūlymas būtų labai drasus ir labai ambicingas. Tačiau aš pritariu pranešėjus poziciją ir manau, kad iš tikrųjų mums reikia prengti tokį pasiūlymą, kurį galime būtų įgyvendinti. Inko komitetas rengia nuomonę dėl šio dokumento ir ją netrukus turėtų gauti šis komitetas. Pirmiausia, aš manau, kad mums e, reikia numatyti galimybę e, valstybėms narėms ir bendrovėms e, pasirinkti bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės sistemą. Toliau. Aš pritariu tam, ką Jūs sakėt dėl valstybių narių galimybės prisijungti prie šios sistemos. Uh, Ir mano kolega e, Švedijos, e, panas Ludvik, pateikė pakeitimą šių klausimų. Jei mes atsisakysime apyvartos elemento e, formulė, tuomet rezultatai bus visiškai kitokie. Ir aš norėčiau, kad komisija pakomentuotų šį klausimą. Mes žinome, kad šis klausimas yra labai delikatus. Ir žinome, kad darybos tarp finansų ministrų nebuvo labai paprastos. Uh, Kodėl Jūs manote buvo pasiūlyta ir pasirinkta ši e, sistema ir ar ji nepakenks mažoms e, valstybėms narėms? Nes e, mes žinome, kad komisijos pasiūlymas, dabartinis pasiūlymas nėra naudingos mažoms valstybėms narėms. Taigi gal galėtumėt pakomentuoti mano pastabas. Liza, gal jūs norėtumėte savo vardu kažką pasakyti? Taip, savo vardu norėčiau pasakyti štai ką. Kaip ir kai kurie kiti kolegos, aš taip pat manau, kad e, šį dokumentą svarstame labai sudėtingų laikų ir ponia e, Tyson, mūsų pranešėja, jau minėjo, kad šiandien mes turėtume visą dėmesį skirti pelno mokesčio bazės konsolidavimui. Tik ją konsolidavę turėsime spręsti, ar reikia derinti mokesčių tarifus. Bet man kyla klausimas, jei mes mokesčių konkurencijos e, aplinkybėmis, derinsime pelno mokesčio bazę ir numatysime galimybę valstybėms narėms pasirinkti, ar taikyti ar šią sistemą ar ne, ar mes suprantame, kokius padarinius turės šis pasiūlymas, kaip jis paveiks pajamas iš mokesčių valstybėse narėse. Aš Jums galiu pasakyti iš savo šalies patirties, kad 19 e, iš 20 stambiausių mano šalies bendrovių jau perkelė savo pagrindinės būstinės į Niderlandus, dėl to, kad tenai mokesčiai yra palankesni. Taigi, ar mes galime svarstyti tokį sudėtingą klausimą, tokį svarbų klausimą, neatlikę tinkamo poveikio įvertinimo, neįvertinė, kiek šis pasiūlymas paveiks uh, valstybių narių pajamas iš mokesčių. Aš asmeniškai manau, kad mums reikia derinti pelno mokesčio bazę, bet manau, kad jeigu bus pasirinkta pasirinkamoji sistema be mokesčio tarifų derinimo, tuomet tokio sprendimo padariniai gali būti katastrofiški. Ir aš norėčiau, kad komisija atliktų tinkamą poveikio įvertinimą tam, kad mes turėtume daugiau informacijos, kad galėtume priimti tikrai informaciją ir analizę pagristą sprendimą. Ačiū Tomo Hendelio vardu, dar norėčiau keletą pastabų sakyti. Jis yra šešienis pranešėjas, tačiau negali dalyvauti posėdėje šiandien. Pirmiausia, noriu padėkoti Marijanai už e, išsamų, kompetentingą e, pakeitimų pristatymą ir įvertinimą. Norėčiau pradėti nuo harmonizavimo srities arba a, minusinio apmokestinimo, a, min, mažiausio mokesčio tarifo. Mes siekiame pažaboti mokesčių dempingą ir mokesčių vengimą Europos Sąjungoje. Puikiai žinome, kad šioje srityje patiriame sunkumų tačiau turėtume, nepaisant to, ši, imti šio klausimo svarstymo. Žiaugiuosi, kad e, ketiname tai daryti. E, toks svarbesnis aspektas nei harmonizavimas yra e, privalomas pobūdis. Mes laikome visiškai kontraproduktyviu pasiūlymą įvesti 28 sistemą Ir nepaisant komisijos teikiamo e, pasiūlymo, mes e, manome, kad reikia patvirtinti privalomą sistemą, kurios nebūtų galima apeiti ir išvengti. Taigi šis aspektas mums yra pats svarbiausias ir visus, e, visas pastangas ir veiksmus šią kryptimį nukreiptus mes palaikysime. Marijan taip pat minėjo apibrėžimų klausimą, darbuotojų apibrėžimų klausimą, mums svarbu užtikrinti tam tikrą aiškumą, nes šiuo metu esama apie 20 skirtingų apibrėžimų e, to, kas yra laikomas darbuotojų, kas yra nelaikomas darbuotojų ir e, iš dalies darbuotojais laikomi savarankiškų profesijų atstovai arba slaugos rytie dirbantis asmenys. Aš e, manau, kad tikrai būtų galima susitarti dėl bendro apibrėžimo. Pavyzdžiui, Eurostatas turi tokį apibrėžimą ir mūsų pakeitime į tai atkreipiamas dėmesys, siūloma remtis e, arba netgi perimti Eurostato apibrėžimą, taigi bent jau svarstyti tą reikėtų tiek, norėjau pasakyti, dėkuoju, kad išklausėte. Komisijos atstovas, ponas Nil, yra salėje, galėtumėte taip pat trumpai kalbėti. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai. Manau, kad jūsų pranešėja apibendrino daugelį komentarų labai vertingai. Komisija savo ruoštų sutinka, kad yra keletas ryčių, kur yra principinių trūkumų ir jūs pasiūlėte e, pakeitimų. E, pakeisti šį tekstą vienai par kitai. Pavyzdžiui, dėl minimaliaus mokesčio tarifo, ar tai yra privaloma, ar neprivaloma, ar tai reikia konsoliduoti, ar ne. Tai yra principiniai reikalai ir manau, kad jūs patys puikiai suprantate, kad ir mūsų pasiūlyme, ir referendume buvo įvardinta, kodėl mūsų nuomonė reikia minimalios mokesčio tarifo. Pranešėja paminėjo, kad teisės bazės skirtumai yra viena iš problemų. Uh, Ir dėl to privalomumo ir neprivalomumo e, jūs turbūt žinote, kokius argumentus komisija teigia. Skirtumai išryškėja jau ir anksčiau ir dabar pasiūlymuose yra sakoma, kad galbūt turėtų, ta bazė turėtų būti privaloma tam tikrai bendrovių grupiai e, ar stambiausioms bendrovėms. Kai mes e, komisijoje formavome savo poziciją šiuo klausimu, radome įvairiausių argumentų, kodėl privalomumas turėtų būti apribotas tam tikromis bendrovėmis. Negalima to taikyti visoms, nes yra bendrovių, kurios niekada neprekiauja e, su užsieniu. Uh, kai kalbam apie mokesčio bazės įvedimą tam tikrai bendrovių grupiai, iškyla apibrėžimų problema, kad žinotume aiškiai, kurios bendrovės priklauso kokiai kategorijai. Be to yra bendrovių, kurios galės būti perkeltos iš vienos kategorijos į kitą. Jeigu sakysime, kad e, didelėms bendrovėms yra taikomi tokie mokesčiai, tai mažoms bendrovėms pradings paskata plėstis ir aukti. Komisija mane, kad neprivaloma sistema būtų tinkamiausia Ir žinome, kad parlamente buvo išdėsta kitokia pozicija, buvo neretai prisimenamas subsidiarumo principas, bet jeigu galvosime apie privalomą sistemos įvedimą, tai turbūt nacionaliniai parlamentai apie subsidiarumą dar labiau pradės kalbėti. Buvo pasakyta bendra pastaba, apie kurią kalbėjo ir e, pranešėja, sustiprintas bendradarbiavimas, kuris leistų pasiūlymą taikyti mažesniai valstybių grupiai ir mažesniai bendrovių grupiai. Galiu pasakyti, kad čia iškyla teisinė problema. Sutartyje yra numatyta, kokie sprendimai gali būti priimami pagal sustiprintą bendradarbiavimą. Dažniausiai tai yra paskutinė įmanoma išeitis. Ir visai lie valstybių narių jau dabar klausė, ar Europos komisija teiks tokį pasiūlymą ir parlamentas turi pasinaudoti savo teisę pritarti tam pasiūlymą ar nepritarti dar. Buvo pateikta visa eilė išsamių techninių pasiūl... pakeitimų, neturiu laiko jiems dabar čia apžvelgti, tik galiu pasakyti, kad jeigu jūs pranešėję norite pasikalbėti su komisijos tarnybomis dėl šių techninių detalių, mes visuomet esame pasirengę jums paaiškinti, kodėl mes elgiamės vienaip ar kitaip. Šiaip galiu pasakyti, kad komisija tikrai džiaugiasi, kad šis dokumentas sulaukė tokio didelio susidomėjimo. Tikiuosi, kad jums pavyks pasiekti bendro konsensuso ir jūs galėsite aiškiau pasakyti, ką norite pakeisti, ką norite pasakyti savo pranešime. E, labai ačiū, ponė pirmininkė. Fine. Um... Toliau, poniai Taisen, žodis prašyčiau kalbėti trumpai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, taip pat ir komisijos atstovai. Tris klausimus atsakysiu, nes jie man buvo skirti konkrečiai. Ponas Epping klausė, kaip aš elgiuosi su geltonosiomis kortelėmis, kurias iškėlė nacionaliniai parlamentai. Net 13 tokių kortelių buvo iškelta. Uh, iš nacionalinių parlamentų ar asamblėjų devyniose skirtingose valstybėse narėse. E, nepakankamai, kad galėtume pasinaudoti subsidiarumo principo ir prašyti, kad komisija peržiūrėtų šį pasiūlymą. Jeigu pažvelgtume dabar į subsidiarumo aspektą šiame dokumente, ir aš su ponu Epinko apie tai kalbėsiuosi asmeniškai, ir aš galiu pasakyti, kad pati esu teisininkė ir labai atidžiai šį klausimą analizavau, E, įvertindama įvairiausius straipsnius ir nuostatas, bet to prašiau, kad ir kiti teisininkai įvertintų jurisprudencinę pusę. Ir dabar galiu pasakyti, kad komisija yra teisi. Mes galime šiuo klausimu gerokai padirbėti. Subsidiarumas reikalauja visos Europos masto, proporcingo elgesio. Iškyla klausimas, kiek toli mes galime nueiti sukurdami mokesčių bazę ir nustatydami tarifus. Į tas geltonasias korteles buvo rimtai atsižvelgta, jos buvo apsvarstytos ir dabar, manau, mes turėdami gerus argumentus galėsime toliau dirbti ir atremti nacionalinių parlamentų išdėstytas abejones. Buvo pateiktas klausimas dėl valstybių narių įplaukų, ar tai yra privaloma, ar reikia minimalių tarifų kad neiškiltų grėsmė valstybių narių e, mokesinėms įplaukoms. Žinome, kad daugelis valstybių narių susidūrė su visiškai priešinga situacija. Jos tikėjosi, kad e, taip bus galima geriau kontroliuoti situaciją. E, pelno mokestis yra labai svarbus pajamų šaltinis valstybėms narės ir valstybės narės nori išlaikyti tą laisvę. Jeigu vėlgi prisiminsime subsidiarumo principą, galiu tik pakartoti tai, ką jau sakiau ponui Epping, mes turime pakankamai juridinių argumentų, kad šis pasiūlymas uh, būtų suderinta su valstybių narių mokesčių sistemomis. Valstybės narės e, turi suderinti mokesčių bazę. Be bejonės, ar valstybių narių konkurencija išliks, tik tai iškyla klausimas, ar ta konkurencija yra kenksminga, žalinga vidaus rinkai ar ne. Jeigu ji yra žalinga, tada mes galėsime labai aiškiai formuluoti argumentą, kaip e, ža, tai, tai yra daroma žala vidaus rinkai ir mes turime keisti dokumentą. Ir galiausiai e, darbuotojo apibrėžimas. GUE pateikė tokį klausimą. Aš žinau, kad ES iškyla problemų dėl skirtingo apibrėžimų. Kartais, ypač pasienio zonoje, iškyla problemų dėl to, tas pats aktualu, kai kalbame apie paslaugų tiekimo laisvę, bet šiais klausimais reikėtų kalbėti priimant socialinius teisės aktus. Čia mes kalbame apie įmonių apmokestinimą. Mes čia neturėtume įsileisti diskusiją apie tai, kas yra darbuotojas. Šis klausimas turėtų būti išspręstas socialiniuose teisės aktuose ir kituose dokumentų pasiūlymuose, jokių būdų ne šiame pranešime. Pirminkė, dabar aš noriu visiems padėkoti ir e, mes kartu su sekretorietu e, aptarsime, kada galėtume organizuoti šešėlinių pranešėjų susitikimą, nes mums reikia vertimo, čia labai techninė tema. Tvarkaraštis yra toks. Ekonomikos komitete balsuosime vasario 16 dieną, plenarinėme posėdėje kovo mėnesio antroji pusiai. Penktas šeštas darbos varkės punktai. Liko maždaug 36 minutės šiam posėdžiui. Ir e, dabar e, man buvo patarta, kad kartu šios klausimus aptartume. Pranešėjams, žinoma, bus suteikta galimybė pasisakyti. Ir dabar pirmiausia kalbėsime apie valstybių narių kurios turi didelių finansinio stabilumo eurozonoje sunkumų arba kurioms tokie sunkumai grėsia ekonominės ir biudžeto priežiūros griežtinimas. O antrasis pranešimas yra eurozonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsinos bei vertinimo ir perviršinio deficito padėties ištaisimo užtikrinimo bendrosios nuostatos. Taigi, Žan Paul, dabar e, žodis tau. Si, Ačiū, pana pirmininkė. Aš pabandysiu trumpai kalbėti, kadangi 18.30 vyks koordinatorių posėdis šio komiteto ir užsienio komiteto dėl sutarties projekto. Minėjote, kad e, šis pranešimas buvo parengtas e, dėl šešių teisės aktų rinkinio paketo, kuris buvo pristatytas 11 metų e, rugsėjo mėnesį, po to 23 lapkričio buvo svarstytas komitete ir e, e, atitinkamus tolesnius pasiūlymus pristatys Eurozonos narėms, narėms ponė Ferreira e, dėl priemonių taikomų valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinių stabilumo eurozonoje sunkumų arba kuriams tokie sunkumai grėsia. Buvo pristatyta e, atitinkamas, atitinkamas klausimas ir e, šią temą aš rengiu pranešimą. Taigi siekdami užtikrinti ES finansinį stabilumą ir finansinio stabilumo priemonę mes pasitelkėme kitų tarptautinių institucijų, tokių kaip TVF pagalba. Šiuo metu šešios valstybės narės turi finansinių e, sunkumų ir e, jos kreipiasi pagalbos į minėtas organizacijas. Trys valstybės narės nepriklauso eurozonai, tai yra Latvija, Vengrija ir Rumunija. tačiau e, tarptautinės rinkos e, nelabai smarkiai reaguoja į šių šalių patiriamus sunkumus. Tuo tarpu e, Graikija, Portugalija ir Airija priklauso euro zonai ir jų padėtis sukėlė rimtą tarptautinę įtampą eurozonoje, kuri kenčia nuo valstybės sektoriaus per didelio įsiskolinimo turi būti padėtis stebima apskritai. Komisija reikia numatyti galimybę taikyti griežtesnį, griežtesnį eurozonos narių kontrolę, jeigu jos susiduria su sunkumais su finansinio stabilumo srityje. Ir norėčiau dabar labai trumpai pristatyti keletą atvejų. Aš pritariu reglamente siūlomam principui, jeigu e, taikyti tinkamos priemonės, jeigu padėtis e, esanti viena valstybė narėje grėstų persikelti į kitą arba kitas ir reikėtų to sugriežtinto kontrolės e, sistemą, jos galiojimo laikotarpį pratesti. Apie tai vertėtų diskutuoti. E, svarstant tarptautinius susitarimus, kurios ką tik buvo, kurie ką tik buvo, e, kuriomis, kuriais ką tik buvo papildytos dabartinės sutartys ir tuos du reglamentus. Aš manau, kad Čia galima išvelgti įvairių papildomų galimybių, kalbant, kalbant apie šešių teisės aktų paketą ir naujai rengiamą tarptautinio sutartį, tai būtų galima šios dokumentus vertinti kaip bendrą paketą, kuris turėtų sustiprinti eurozonos ir visos ES geresnį administravimą. Taigi ši monetarinė zona tikrai nėra ideali ekonomikos ekspertų akimis vertinant šių, šie du reglamentai galėtų sustiprinti E, eurozonos ir e, visos ES sanglaudą. Todėl galbūt mums e, reikėtų svarstyti galimybę plačiau taikyti bendrijos metodą ir jį taikydami galėtume išspręsti tam tikrus ideologinius arba doktrininius nesutarimus rengiama sutartis yra niekas kito e, kaip e, šešių teisės aktų paketų nuostatų atkartojimas. Taigi, kodėl mes negalėtume koordinuodami veiksmus tarp pranešėjų ir atskirų parlamentų frakcijų įtraukti į e, e, e rengiamą sutartį šešių teisės aktų rinkinio nuostatos. Šiuo metu, atsižvelgiant į šešių teisų aktų rinkinį ir į galiojančią sutartį dėl ES veikimo, būtų galima teikti, kad viena vertus veikia bendrusius nuostatus, todėl rengiama sutartis e, galėtų e, numatyti galimybę priimti bendrus e, veiksmus. Taigi mes galėtume pasirinkti panašų darbo metodą, kuris taikomas akcininkų susirinkimuose. Ir tokiu būdu galėtume dabar palaukti kurį laiką, kol bus parengta e, nauja sutartis, jos nuostatos ir taip nekeltume grėsmės e, euro zonos e, stabilumui. Eliza, jūs esate šešėlį pranešėjai šio klausimu, galbūt galėtumėte pristatyti pirmiausiai savo požiūrį į šeštąjį mūsų darbo tvarkės klausimą, o po to, kai jau pristatysime abu pranešimus, galėsime steigti žodį pranešėjams. Ačiū. E labai dėmė klausiausi pono Gozės kalbos ir manau, kad jis paminėjo labai svarbų dalyką, į kurį aš taip pat norėčiau, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Nemažai kas iš jūsų dirbo, kai buvo intensyviai ir, ir labai daug, kai buvo rengiamas vadinamasis e, šešių drausybų paketas. Mes sugebėjome įvertinti įvairiausias aplinkybės ir pasiekti subalansuotas išvadas, parengti subalansuotą dokumentą. Ponas Goze jau minėjo, kad e, pasaulis nėra tobulas ir todėl yra visiškai natūralu, kad valstybė narių biudžetų deficitai ir skolos dydis labai skiriasi. Kaip galima būtų įvertinti visus egzistuojančius skirtumus? Mes bandėme tą padaryti, vertinome įvairius veiksnius. Ir tai buvo labai įdomu. O šiandien mes turime du kitus tekstus. kurie atsirado po to, kai buvo pradėta kalbėti apie naują uh, sutartį Iš esmės, šie dokumentai kiek sumenkins šių direktyvų paketą. Nes dabar mes kalbame apie kur kas griežtesnę deficito ir įsiskolinimų kontrolę. Tačiau ar galime mes taip daryti, neužtikrindami nuseklumo tarp vidutinės trukmės ir ilgalaikės strategijų? Valstybės narės dabar turi rūpintis būtiniausiais poreikiais. Turime tai atsižvelgti. Turime pabandyti viską suderinti. Negalime leisti, kad stebėsinos ir biudžeto kontrolės mechanizmai ilgesnėje perspektyvoje nederėtų tarpusavį. Turime parengti šios mechanizmus atsižvaldami į tai, kaip veikia finansų sistema Europoje. Ir turime stengtis užtikrinti, kad šie dokumentai papildytų šešių direktyvų paketą, o ne jį sumenkintų. Man patikėtojo srityje dar ne viskas yra įspręsta. Dar reikia apsispręsti, kaip reikėtų koordinuoti ir derinti biudžetų e, tvarkarašius valstybės narėse. Na, be abejo, suderin, suderinę biudžeto e, tvirtinimo ir vykdymo tvarkarašius galėsime įspręsti nemažai problemų. Be abejo, Be abejo, siūlomas tvarkaraštis ne visuomet dėrės su politiniu nacionaliniu uh, tvarkaraščiu. Turime įvertinti visus šios dalykus. Ir nebijoju, kad uh, mūsų darbo ištava bus teigiama. Reikėtų bandyti suderinti ir uh, duomenų šal, šaltinius reikėtų siekti, kad šie šaltiniai būtų patikimi, kad jie būtų tarpusavėje suderinti. Šiuose tekstuose siūloma taip pat numatyti nacionalinių parlamentų ir komisijos darbo derinimo modelį. Kitaip tariant, komisija turėtų pasidomėti, ką mano nacionalinis parlamentas e, apie šalies biudžetą. Tai yra naujas dalykas. Tai reikėtų vertinti, kokie bus šio pasiūlymo padariniai. Reikėtų pagalvoti apie e, valstybės narės ir apie demokratinį legitimumą. Šis klausimas, tai yra demokratinis legitimumas, yra aktualus ir kai kalbame apie bet, kok, bet kokius pasiūlymus susijusius su biudžet, biudžetu, su nacionaliniais biudžetais. Be abejo, kiekviena valstybė narė vykdo savo biudžeto politikas, išvildama į savo interesus. Manau, kad mums reikia išsamesnės diskusijos tam, kad mes apibrieštume būtiniausius saugiklius, kurie užtikrintų, kad valstybės narės nepraras savo biudžetų, kad jie ir toliau galės e, juos e, sudarinėti ir kontroliuoti. Reikėtų išsamiau išnagrinėti įvairias detalės Reikėtų, pavyzdžiui, pasvarstyti užsimiau apie tai, kokiamis aplinkybėmis galime bus pradėti taikyti sankcijas ir baudas. Mums reikėtų taip pat panagrinėti, kaip yra renkami statistiniai duomenys valstybėse narėse. Bet tai reikia daryti taip, kad mes galėtume susidaryti bendrą vaizdą. Tokia sistema turėtų būti gan paprasta. Mes norime, kad nu, valstybės narise būtų užtikrintas ekonominis augimas ilgesnėje perspektyvoje. Mes nenorime apsunkinti situacijos valstybės narėse, nenorime pakengti ilgalaikiam stabilumui, sudarydami naujus reikalavimus. Aš taip pat norėčiau pakomentuoti ir pono Gozė parengtą pranešimą. Nežinau, ar galėčiau padaryti tai dabar, ar galiu tai padaryti. Gerai. Taigi, kalbėdama dabar kaip šešėlinė pranešėja, galėčiau išsakyti kelias pastabas apie pono Gozė pranešimą. Ir tai, ką sakysiu, uždėlės galima būtų pritaikyti ir mano parengtam pranešimui. Jie nesilaikoma yra skolos apribojimo, tuomet bus taikomos baudos. Kitaip tariant, valstybei nariai nebus teikiamos lėšos ir struktūrinių fondų. Aš manau, kad šis pasiūlymas yra visiškai nevykęs. Struktūriniai fondai yra skirti pirmiausia tam, kad paskatintų konkurenciją vidaus rinkoje. O jeigu mes atsižvelgsime dar į tai, kad kalbame apie situaciją, kai yra taikoma bendra valiuta skirtingose ūkiuose, suvoksime, kad e, konkurencijai šis pasiūlymai gali būti pražutingas. Jei mes nubausime kokią nors valstybę narę, nutraukdami finansavimą iš finansinių struktūrinių fondų, tai tik tai dar kartą smogs tiems, kas ir taip, kam ir taip jau sunkiai sekasi. Reikėtų pabandyti geriau suvokti ir kai kuriuos kitus e, aspektus, pavyzdžiui, straipsnis 3.1, 3.5 e, ir 3.6. Valstybėms narėms ir taip jau dabar yra gan sunku dirbti. O komisija ir taryba nori numatyti dar ir kitų papildomų reikalavimų. Taryba ir komisija nori pradėti gyveninti naujas kontrolės programas, tačiau šios programos dar nėra tinkamai parengtos, dar jas reikėtų tobulinti tam, kad jos pasiektų štai prieš tai tikslą. Tai tiek apie pano Gozė pranešimą ir aš tikiuosi, tikiuosi kad ir mano pano Gozė seksis bendradarbiausias su šiandienis pranešėjais ir kitais ir koordinatoriais, kad mes galėsime pagerinti šios tekstus. Šešėlinė pranešėja dėl Elizos pranešimą yra ponė Marian Taizen, prašom. Ačiū pirmininkė. Galiu labai trumpai kalbėti pirmininkė. irgi būčiau labiau linkusi palaukti pakeis, pateiktųjų pakeitimų, kad geriau suprasčiau, ką kolegos nori pasakyti dėl šio pasiūlymo. Bet turiu vieną klausimą iš esmės. Baigėme renkti šešių dokumentų paketą prieš pat, e, iškart po vasaros. Paskui jis buvo patvirtintas taryboje. Ir dabar turime komisijos pateiktus konkrečius pasiūlymus tarybai. Bus parengta greitai ir nauja sutartis, kuri turėtų būti pateikta kažkada šį mėnesį. E, mes pradedame formuoti tokį sudėtingą taisyklių e, mechanizmą, kad man jau iškyla klausimas, ar kada nors bus parengtas aiškus sąrašas, kada kas turi būti padaryta. Manau, kad reikėtų apie tai pagalvoti ir pasirūpinti, kad tas mechanizmas turėtų prasmės, nes kitaip sukursime tik tai taisyklių chaosą, o ne e, daugiau pasitikėjimo rinkoje. E, galime tik dar labiau supainioti skirtingus rinkos veikėjus ir jie pradės mums labiau nepasitikėti. Taigi tai man kelia šiokį tokį nerimą. Antras dalykas. E, Dabar yra rengiama nauja sutartis. Ką tik perskaičiau paskutinį variantą, kuris buvo parengtas e, per sustikimą praėjusį penktadienį. Ten yra surašytas visos vadinamosios auksinės taisyklės, kurios e, turės tokią pat juridinę galę kaip sutartis. Ten yra kalbama apie struktūrinę pusiausvyrą ką mes dabar darome, mes tai turime įgyvendinti. Reikia pagalvoti, kaip visą tai e, suderinti, nes kitaip e, visas mechanizmas tas per daug sudėtingas. Čia ir baigsiu, ponė pirmininkė, ir lauksime dabar e, pakeitimų ir kai juos gausime, galėsime detaliau aptarti. Five. Toliau ponas Haglund dėl penktojo pranešimo. Uh, Aš esu šešėlinis pranešėjas pono Gozės pranešimu ir aš galiu sutinkti su pranešėju, ką jisai sakė, bet noriu dar porą trejate dalykų išsakyti. Pirmiausia, turbūt e, nesunku dabar prisiminti diskusiją vykusią dėl šešių dokumentų paketų. Dauguma mūsų labai daug pastangų įdėjome į tai praeitą e, vasarą, praeitais metais ir dabar žinome iš esmės, kas buvo svarbiausia. Bet uh, Bendrai šnekant, mūsų liberalų frakcija ir aš pats remiame poziciją pasirinktą šiame pasiūlyme. Kaip pranešėjas sakė, jis e, mano, kad tas dokumentas yra gebra pradžia dėryboms. Keletas kontroversinių dalykų. Vienas iš jų yra ES mokėjimų suspendavimas. Turiu galvoje įsipareigojimus valstybėms, kurios nesilaiko bendrai susitartų taisyklių. Dėl to mes diskutavome gana plačiai, kai buvo rengiamas mano pranešimas e, įėjęs į šešių dokumentų paketą, bet e, tada parlamentas tos priemonės neparemė. Ir aš žinau, kad žalieji panašią idėją buvo iškėlę tada. Aš pats buvau pasirengęs diskutuoti to klausimu, nes manau, kad jeigu, mes, jeigu valstybė negali pasirašyti E, bendrų taisyklių ir jų laikytis, tai kodėlgi ji turėtų gauti finansinę paramą. Kai kurio šalių e, padėtis yra sudėtingesnė, jos yra silpnesnės, aš tai suprantu, bet manau, kad reikėtų atskirti tas taisyklės, kurio, tas valstybės, kurios laikosi taisyklių ar jų nesilaiko ir tas, kurios e, iš, pa, išgyvena ypatingas ekonominės problemas. Aš esu E, pasirengęs dėl to diskutuoti, tačiau jeigu taryba ateityje pasirinks neteisingą kelią, galime susidurti su nemažai sunkumu ir bus labai sunku sugrįžti į teisingą kelią. Tai nebūtų protingiausia, tačiau turim dalyvauti diskusijoje. Karlai, dar aštuoni šešėliniai pranešėjai liko. Dvi minutės, neilgiau kalbėk. Labai trumpai dėl to, ar Europos komisija turėtų kontroliuoti ir stebėti šią situaciją ar ne. Dėl to labai griežtai diskutuojame daugelį nacionalinių parlamentų, mes turėtume laikytis bendrijos metodo ir pabrėžti mūsų paramą, nes kitaip e, iškils labai daug sunkumų. Ačiū. Dirk Epping. Okay. Bet jo čia nėra. Tada Sven Gigold. Well, um... Gal Aš pasinaudosiu galimybę ir išsakysiu keletą pastabų, kurios yra mažiau techninio pobūdžio. Esu šešėlinis pranešėjas dėl sustiprintos stebėsenos. Man atrodo, kad situacija susidarė gana ironiška. Man atrodo, kad kai kurioms šalims reikia sustiprinti solidarumą. Reikia suprasti, kad dabar Siūloma programa iš esmės sukuria papildomų stebėsinos galimybių institucijai, kuri nesugebėjo parengti e, patikimų ati, planų atitikamoms valstybėms. Reikia pasakyti, kad tų valstybių vyriausybės irgi buvo neką geresnės. Todėl aš tiesiogiai pripažinsiu, kad yra ir įgyvendinimo problemų. Graikijoje, pavyzdžiui, labiausiai. Tačiau kita vertus reikia pastebėti, kad ir pats receptas yra problematiškas. Situacija tokia, bet tuo pačiu metu iškyla fiskalinio pakto problema. Žanas Polis apie tai kalbėjo. Tame susitarime yra labai keistai kartojami dalykai, dėl kurių mes jau esame nusprendę. Įtraukama keletas naujų elementų, bet dauguma jų galėjo būti įgyvendinti pagal bendrijos teisę. Todėl aš manau, kad būtų labai naudinga tai įrašyti šiuose pasiūlymuose, kad tarsi būtų reintegruota tai, ką vokiečiai vadina Schwarzbauer - neteisėta statyba. Taigi demokratinių požiūrių tai yra naudinga. Tačiau akivaizdu, kad e, nesutvarkius balanso, neįvertinus rimtai Europa 2020 tikslų įgyventinant prievalės bus bent jau mums labai sunku paremti visą dokumentą. Jeigu tai darysime tik tai tam, kad pagerintume demokratinės taisyklės. O šiaip, manau, kad būtų labai svarbu konkrečiau kalbėti ir pasakyti, kaip skirtingos suinteresuotos grupės ir plačioji visuomenė gali dalyvauti uh, kuriant stebėsenos planus ir kaip e, sistema bus e, visiškai išviešinta, kaip ji taps skaidri visuomeniai. Aš suprantu, e, kodėl rašyta nuostata, kad atitinkamos ataskaitos turi būti konfidencialios arba gali būti atskleistos tik pavieniais atvejais ateityje mes turėtume užtikrinti visapusišką diskusijos skaidrumą ir e, atitinkamų programų aptarimą diskusijos. Toliau ponas Huntis, paskutinis šešėlinis pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Su šešėlinis pranešėjas e, dėl gazės pranešimo nuogoja e frakcijos, laiko turime nedaug, jau daug argumentų buvo išsakyta. Tai, ką dabar noriu pasakyti, galioja ir antrajam reglamentui. Abu reglamentai papildo teisės aktus dėl. E, e, ekonomikos valdysenos mes nepritarėme šiam teisės aktui, tai ir šiem, šiems dviems reglamentams taip pat negalime pritarti, tai yra neteisingas atsakas ir reagavimas į krizę ir e, kartu dabar dar e, į mūsų rankas e, patenka naujas svertas, kad galėtume ne socialiomis priemonėmis reaguoti į dabartinę situaciją. Išlausius dviejų pranešėjų noriu išsakyti pirmąją pastabą. Esama tam tikrų e, prieštaravimų, kurios konstatavo jau pranešė ir kiti kolegos. Paketas ir abu reglamentai. Kaip jie yra susiję su e, nauja sutartimi, dėl kurios dabar derasi politiniai vadovai ES institucijos po gruodžio mėnesį vykusios vadovų tarybos susidaro įspūdis, kad e, bandoma lenktyniauti, kas pasiūlys griežt, griežčiausias priemonės. Antras pastebėjimas dėl e, šių dokumentų ir kitų, nuo kada TVF tapo ES institucija ir lygiomis teisėmis gali dalyvauti vykstančiame procese. Pone Ferreira taip pat minėjo dar vieną dalyką, kurį pastebime ir Graikijoje. Tie, kurie uh, E, dabar e, nesilaikys nustatytų priemonių, neteks teisės naudoti struktūrinių fondų lėšomis. Tai būtų paskutinis lašas taupimo priemonių taurėje, tai reikštų e, visišką plėtros sustabdymą. Graikijoje jau kiekvieną dieną yra taikoma griežtesnės kontrolės e, sistema, daroma vis daugiau spaudimo e, tiek e, iš trojkos, tiek iš kitų struktūrų sukūriamas visiškos nuolatinės kontrolės klimatas ir aplinka ir mes jau joje dabar gyvename kiekvieną dieną. Ir jei dabar laikytumėmės reglamento nuostatų, tai reikštų, kad komisija galėtų taikyti nuolatinę stebėsiną ir kontrolę atskirų valstybių atžvilgių, tačiau taikančias griežtas priemonės būtų visiškai neįmanoma pasiekti jokio ekonomikos augimo. E, manau, kad jau tapo aišku, kad e, negalima tinkamai reaguoti ir imtis prevencinių priemonių kovant su krize tokiais būdais. Ačiū. Dvi minutės dabar kalbės e, poros e, kolegos mes e, susidurime su e, sunkumais. Prieš mėnesį Ispanijos finansų ministras pasakė, kad biudžeto deficitas sudarys 6 procentus nuo BVP. Dabar teigiama, kad deficitas sieks daugiau nei 8 procentus Ispanijos e, bendro nacionalinio produkto. Nesvarbu, ar būtume liberalai ar kitokių pažiūrų politikai, mes turime kalbėti apie blogą valdyseną, nes turime kontroliuoti biudžeto deficitą, nes tai yra mūsų e, kartos pagrindinė problema, turime užtikrinti, kad e, ateities kartos neturėtų gimti jau užsikrovusios skolų naštant savo pečių. Aš pateiksiu atitinkamą pakeitimą, kurį dabar norėčiau pristatyti. Žinome, žinoma, turime griežtinti e, biudžeto sudarimo ir vykdymo kontrolę. Čia išlaidos infrastruktūros projektams privalo būti e, atidžiai įvertinamos e, remiantis išlaidų ir gaunamos naudos e, palyginimu. E, Ispanijoje 45 milijonai gyventojų ir 52 veikia komercinį oro uostą, tik 6 iš jų veikia nenostolingai. Vokietijoje to tarp 80 milijonų gyventojų ir tik 28 e, komerciniai oro uostai, galbūt 20. Bet kokiu atveju <clears throat> Ispanija yra ES valstybė kurioje e, veikia labai daug e, greitųjų traukinių linijų ir jos yra e, nuostolingos. Taigi aš pateiksiu atitinkamus pakeitimus, kuriuose bus raginama svarstant visų ES valstybių narių iš biudžeto lėšomis finansuojamus ateities projektus įtraukti nuostatą dėl sąnaudų ir e, e, gaunamos ekonominės naudos palyginimo, nes e, tik ES parama tikrai labai svarbi ES regionams. Paskutinis žodis kolegai Lambertsui. Mums reikia šių dviejų ar reglamentų siekiant užtikrinti e, tarpusio saveikumą tarp valstybių narių ir e, komisijos, e, tam, kad pakeistume dabartinę padėtį. Be abejonės šios priemonės būtų naudingos. Taip, paminėdamas du komentarus noriu sakyti pirmiausiai dėl konteksto. Aš manau, kad komisijai tai būtų puikia galimybė patikrinti nacionalinių ir regioninių biudžetų e, e, nuostatų atitikimas strategijai 2000, Europo 2020 ir nustatyti, ar e, būtų galima vienoje ar kitoje vietoje pagerinti padėtį. Aišku, teisinis pagrindas nebūtų bendras, tačiau būtų puikia galimybė komisijai analizuoti valstybių narių biudžetus ne tik pasitelkus skolos ir deficito kriterijus, tačiau taip pat ir remianti strategijos Europa 2020 nuostatomis. Aš manau, kad e, labai svarbu užtikrinti demokratinį teisėtumą ir atskaitomybę. E, e, komisijai šiuo metu mes suteikiame galės niekam neatsiskaitant, išskyrus valstybių ir vyriausybių vadovams e, vykdyti valstybių narių kontrolę. E, žinoma, tie valstybių vyriausybių vadovai yra išrenkami, tačiau e, niekas Belgijoje nesvarsto, ką šalies premjeras pasakė vadovų taryboje. Taigi, ta institucija tikrai nėra demokratiškai atskaitinga. Vienintelė vieta, kurioje tokios diskusijos vyksta ir Europos parlamentas. E, aš todėl noriu pasakyti, kad e, komentuodama e, padėt, nacionalinių biudžetų padėtį Europos komisija remsis tam tikrais ekonominiais ir politiniais e, standartais arba požiūriais ir Europos komisija yra pažeidžiama šio e, atžvilgiu. E, dažniausiai kalbama apie E, tokius konkurencingumo aspektus, kurie yra e, susiję su darbo užmokesčiu ir tai yra politinis pasirinkimas. Mes nenorėtume, kad centralizuota institucija diktuotų valstybėms narėms e, politiką pati, nepatirdama jokių pasiekmių ir nebūdama niekam atskaitinga. Taigi mes atskaitomybės aspekto pasigendame abiejose reglamentuose. Ar e, pranešė kiekvienas po dvi minutės norėtų dabar apibendrinti diskusiją? Gerai, tuomet galėsime baigti laiku. E, e, dar noriu paminėti, kad 28 vasario bus pristatytas pranešimo projektas, o kiti terminai dar nenustatyti. Thank you.